Uh, colleagues, um, if you don't mind, I'm just waiting for a couple of minutes. Kolegos, jeigu neprieštaraujate, palauksime poros minučių, porą minučių, kol susirinks šešėliniai pranešėjai, ponas, kol atvyks ponas Šogor, e, kad galėtų pristatyti savo pranešimą. Taigi prašau jūsų kantrybės dar porą minučių. Ačiū. Good afternoon, colleagues, um, and we can begin the meeting. Kolegos, e, laba diena, manau, galime pradėti posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu nėra prieštaravimų, darbo tvarkė tvirtiname. Antras punktas, kalbų režimas, nebus vertimo į kruatų ir airių kalbą šiandien ir dar noriu priminti, kad šiandien 16.40 vyks elektroninis balsavimas, taigi būkite pasiruošę savo elektroninio balsavimo korteles. Balsavimas vyks 16.40. Dabar galime eiti prie pirmo klausimo, tai yra trečias darbo tvarkės punktas. Pono Šogor pranešimo svarstymas. Tai yra pranešimas dėl E, demokratinių pokyčių, dėl piliečių teisų stiprinimo demokratinių pokyčių sąjungoje. Turime ES pilietybės ataskaitą 2017 metų. Sausio 24 dieną komisija e, pristatė 2017 metų ES pilietybės ataskaitą. Ta ataskaita e, rengiama kas keletą metų, ji yra skirta pilietybei stiprinti Pagal 54 e, taisyklę e, Libe yra asocijuotasis komitetas, e, peticijų komitetas rengia parlamento reakciją. Žinote, kad šioje srityje galioja horizontali bendra kompetencija ir išimtė kompetencija kovojant su saugumo grėsmėmis teisingumo ir pagrindinių teisų srityje, remiantis abipusių pasitikėjimų. E, mes čia kalbame apie ES piliečių apsaugą ūsienyje ir nusikaltimo aukų apsaugą. E, šios nuomonės pranešėjas yra ponas Šogor, žodis jam. Ačiū pirmininkė. Taigi, kalbant apie komisijos pateiktą tą skaitą, e, turime bendrą kompetenciją išskyrus dėl vieno punkto, tai yra penkto punkto, čia, yra, čia galioja išimtinė Libė komiteto kompetencija. E, kalbame apie sritį skirtą piliečių apsaugai užsienyje ir taip pat nusikaltimų aukų ir liudytojų e, apsaugą. Pranešime e, ataskaitoje kalbama beveik tik apie E, Libė išimtė kompetenciją ir manau, kad čia reikėtų paminėti keletą dalykų. Būtinybė įgyvendinti ES darbo tvarkę, e, kad piliečiai jaustųsi, jog jų saugumu yra rūpinamasi visoje ES. Kitas dalykas e, - prevencijos, radikalėjimo prevencijos svarba didėja dabartinėmis aplinkybėmis, nes dauguma išpolių rengėjų ES šalise buvo ES piliečiai. Ir taip pat reikia ieškoti būdų, kaip e, veiksmingiau užtikrinti ES piliečių apsaugą užsienyje. Reikia imtis tam tikrų priemonių dėl kelionės dokumentų. Ir aš žinau, kad e, pranešime mm, neįmanoma įsigilinti visas detalės, mes galime tik užgriepti šių problemų paviršių. Taigi aš manau, kad reikėtų nuomonių skirtų kitiems klausimams. Ir mes dabar su šešėliniais pranešėjais rengiame pakeitimus ir tikimės, kad jie atsižvelgs į mūsų darbą. Taigi pakeitimai bus susiję su šiomis rytimis. Visų pirma, visų ES piliečių lygybės apsauga. Mums reikia pagalvoti apie mažumų teisės ir apie tai kalbama sutarties antrajame straipsnėje. Reikia galvoti apie asmenis, kurie priklauso kalbinėms mažumoms, stiprinti ES kalbinę ir kultūrinę įvairovę ir parengti tinkamą e, teisės bazę, kuri garantuotų pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Taip pat reikia kovoti su LGBTI piliečių diskriminacija ir stiprinti jų teisės. Taip pat būtina šalinti kliūtis, su kuriamis susiduria žmonės su negale, kad jie galėtų naudotis vienodai visomis teisėmis. Ir taip pat turime e, kovoti su piliečių diskriminacija E, kilmės šalise. Taip pat turime kovoti su e, piliečių išsiuntimu, kai jie siekia pasinaudoti savo teisėmis kitose valstybėse narėse. E, reikia galvoti apie. Reikia suprasti, kad daugelis žmonių negali pasinaudoti savo pilnimis teisėmis E, jiems kyla pavojus ir ES būtina kovoti su šią situaciją. Dėl Brexit aš norėčiau dar kartą akcentuoti Europos parlamento raginimą, nu, pareikštą Brexit rezoliucijoje, kad būtina užtikrinti uh, ES piliečių teisės. Tai yra tų piliečių, kurie pasirinko gyventi ir kurti šeimas ir kurti gyvenimą Junktinėje karalystėje. Ir šis klausimas turi būti dėrybų prioritetas. Taigi šiais klausimais ir kitais e, klausimais, e, kuriuos kelia e, šešėliniai pranešėjai ir kiti parlamento nariai, aš esu nusiteikęs bendradarbiauti. Ačiū. Dabar SND frakcijos vardu ponas Kosta. Uh, E, pasisakys, jis kalbės pono Vaitenhoisen e, vardu. Ačiū, pirmininkė. Manęs paprašė pasisakyti mm, už šešėlinį pranešėją perskaitysiu jo nuomonę, nes jis negali dalyvauti. Ši nuomonė, šis pranešimas yra labai svarbus, jį rengia peticijų ir lybė komitetas. Pilietybė yra ES vienas iš esminių elementų. Ji yra būtin, būtinas dalykas, leidžiantis žmonėms e, identifikuoti save kaip e, europiečius. Ir daug ką lemia ES e, piliečių pasitikėjimas. Taigi šį klausimą spręsti svarbu. Ir kyla klausimas, kaip būtų galima didinti demokratinį dalyvavimą ir skatinti susidomėjimą ES pilietybę. Pranešėjas sutelkė dėmesį į ES piliečių apsaugos e, stiprinimą ES teritorijoje. Aš manau, kad dokumente reikėtų akcentuoti rekomendacijas, kaip žmonės galėtų labiau dalyvauti demokratinėme gyvenime. Čia turiu galvoje e, pluralizmas, spaudos laisvės, skaitmeninės teisės. Piliečiai turi naudotis savo teisėmis, bet kad galėtų tai daryti, jie turi žinoti, kokios yra jų teisės. Pavyzdžiui, teisė į konsulinę pagalbą. Mes turime pasirūpinti, kad piliečiai žinotų savo teisės, nes tik tada jie galės jomis pasinaudoti. Tačiau e, negalima apsiriboti vien informacijos skleidimu. Reikia apskritai stiprinti ES pilietybę ir susijusias teisės. Reikia intensyvesnio piliečių dialogo, tačiau vien to taip pat nepakanka. Reikia tikrų demokratinių reformų ir kadangi Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, jis turėtų imtis aktyvesnio, didesnio vaidmens šioje srityje. Ačiū, ponai Kosta. Jeigu niekas iš kolegų daugiau nepaginavo pasisakyti, galbūt komisija galėtų trumpai tarti žodį. Ne, visgi panas Batanas, prašom. Microphone, please, Mr. Batten. Batten. Got it? Thanks. Okay. Well, it's quite interested in that. Ačiū. Įdomu, kaip stiprinti didinti demokratinį dalyvavimą. Nemažai čia dalykų galėtų būti. Vienas iš e, e, dalykų, kurį būtų galima įtraukti šitą e, pranešimą, kad tiesiogiai rinkami Europos parlamento nariai turėtų galėti galimybę balsuoti dėl atskirų komisijos balsų, užuot balsavus dėl visos grupės. Ir nors ir nemanau, kad kada nors bus Europos pilietybės tapatybė Visgi, jeigu iš tiesų norime eiti demokratijos keliu, tai e, iš tiesų turėtumėm nuspręsti, kad Europos parlamento e, e, nariai būtų renkami komisija, kad jie būtų kaip kabineto streikai, kad pirmininkas būtų tiesiog rinkamas, kadangi demokratijos esmė yra tokia, kad gali iš darbo atleisti savo vyriausybę. Tai buvo esminė problema ne vienoje valstybėje, skaitant ir Didžiąją Britaniją, kaip pavyzdžiui, nors tur, turėjome tokią sistemą, kad valstybė buvo reklama ir po kelių metų buvo galima ją tarsi išmesti iš darbo, o dabar vyriausybė yra Bruselėje ir dirba Europos parlamentarėje, ne, jie nu, negali nei siūlyti teisės aktų, nei jų nei panaikinti. Ir tuomet iš tiesų atsitinka taip, kad tik piliečiai gali apsispręsti, pavyzdžiui, išstoti. Tai jeigu norim iš tiesų demokratinio proceso, tai Europos parlamentarai būtų atrenkami, kad sudarytų komisiją ir, ir tuomet jie būtų tarsi vyriausybės ministrų kabineto nariai, būtų renkamas pirmininkas. Tai tuomet būtų atskaitomybė, kurios dabar nėra. Aš tikiuosi, kad mano pasiūlymai bus naudingi. Dabar žodis komisijai Monika Masan. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Trumpai, iš tiesų vasario, atsiprašau, susim mėnesį pristatėme paketą visą, komisijos 17 metų ataskaitą, taip pat ataskaitą apie tai, ko pasiekėme per pastarosius trejus metus. Nu, ataskaita pagal 25 straipsnį buvo parengta, noriu atkreipti dėmesį į mūsų parengtą elektroninį mokymosi priemonę, kurią galima nu, naudotis vietos pareigūnams, kad jie žinotų, e, kaip e, e, taikyti laisvo judėjimo taisyklės, tarkim, kai piliečiai susiduria su tam tikrom kliūtim. Uh, E, kaip ponas Kosta pažymėjo, Europos pilietybė yra esminis ES elementas ir savo ataskaitoje bandėme e, apriepti e, kelius dalykus. Tai Europos pilietybės teisų propagavimas, bendrų vertybių propagavimas, skatimas dalyvauti demokratinėme ES gyvenime. Taip pat buvo per tai, kaip būtų galima su paprastinti sąjungos teisę skatinti e, lygybės. Teisingai pažymėjote, kad priečiai visų pirma turi žinoti, kokios yra jų teisės. Ir tai vienas iš pagrindinių prioritetų, kurios bildename pilietybės ataskaitoje. Konkrečiai buvo galvota apie tai, kaip būtų galima surenkti informatumo kompaniją, informavimo kompaniją apie piliečių teisės, balsavimo teisėms, konsulinę apsaugą. Na, o kalbant apie konsulinę apsaugą. Tai jau paminėta yra nuomonės e, projekte. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį viešasias konsultacijas, kurias komisija ketina e, surenkti dėl e, skubios kelionės dokumento. Tai bus pradėta kitą savaitę ir galiausiai dėl papildomų dalykų, kurie buvo paminėti kaip, e, tarkim, LGBTI e, bendruomenės teisų stiprinimas. Norėčiau paminėti ES, atsiprašau, ES komisijos e, veiksmų sąrašą ir mes tikimės jūsų paramos įgyveninant šios veiksmus. Tad tiek kol kas apie šią nuomonę. Ačiū, pane Šogorai. Ar turėtumėt baigiamųjų pastabų? Dėkui. E, terminas pakeitimams teikti yra rugsėjo 15. Ačiū kolegos. E, gan spėriai remiasi priekį ir kol kas dar netvyko pranešės atsakingas e, už, už kitą klausimą. Jam laikas numatytas buvo 15.30, bus kalbama apie Romus ir uh, Kol kas turime padaryti pertraukėlį iki 15.30. Dėkui. Colleagues, if you would like to take your seats again, we can begin. Um, our rapporteur is here. Uh... Kolegos, prašau susėsti vietas, pranešė jau atėjo. Prašom susėsti vietas. Ketvirtas dabar tarkės klausimas. Pagrindiniai teisų aspektai Romų integracija ES, kova su priešiškumu Romams. Pranešėja yra ponia Soraja Post. Jinai pateikė savo pranešimo projektą praėjusiame posėdėje komiteto e, prieš vasaros atostogas. 252 pakeitimai buvo pateikti, jos pateikė šio komiteto nariai. Ir dabar mes juos apsvarstysime. Prašau, ponia Paust, žodis jums. Pirmiausia, prašau pristatyti mums pakeitimus, o po to žodį suteiksime šešėlėms pranešėjams ir kitiems nariams. Prašau, ponia Faust. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man labai malonu sugrįžti į darbą. Laukiau šio naujo darbinio laikotarpio pradžios. Malonu matyti vėl visus kolegas. Man buvo labai malonu, kad tiek daug kolegų skyrė laiko pateikti 252 pakeitimus mūsų pranešimo projektui. Tiek kolegos Libė komitete, tiek mo moterų komiteto pateikti pakeitimai. Daugelį iš jų pateikė puikių pasiūlymų, kaip kovoti su priešiškumu Romams ir kaip pagerinti Romų padėtį Europoje. Dauguma pakeitimų, dauguma teikusi pakeitimus parodė supratinkumą, kai kalbame apie kovą su priešiškumu Romams, siekiant sumažinti socialinę atskirtį. Mes norime pabrėžti štai ką. Priežastis skurdo ir socialinio atskirties būtent ir yra priešiškumas Romams. Turime kovoti su neapykantos kurstimu, diskriminacija turime suteikti vienodas teisės informacijai, paslaugas ir kovoti su šališku Romų vaizdavimu žiniasklaidoje. Kovodami su priešiškumu Romams, kol, kol, kol ne, neįveiksime priešiškumo Romams, negalėsime matyti pagerėjimo Romų gyvenime. Ir tie pasiūlymai nebus įgyvendinti įtraukių būdų ir nedis, nediskriminuojančių būdų. Kai kurie iš jūsų patikė pakeitimus, kurie yra beveik tokio paties pobūdžio, kaip mano pranešime, galbūt tik švelnesnė formuluotė. Ir noriu pasakyti, kad aš sąmoningai pasirinkau griežtas formuluotės, nes ES nesugebėjo gyventi žmogaus teisų įsipareigojimų Romų vis bendruomeniai. 800 metų jie jau yra mūsų ES visuomenės nariai ir situacija yra kritiška mes, kaip Europos parlamento nariai, turime laikytis labai tvirtos pozicijos. Taip pat buvo pakeitimų, kuriuose minimi kriminalizavimas Romų žmonių ir radikalizavimas jų. Aš manau, kaip me, mes kaip Libė komiteto nariai, mes neturime, negalime savo leisti formuoti tokių kolektyvinių pareiškimų. Kai kuriuose pakeitimuose yra kaltinami Romai kalbant, kad jie patys turėtų siekti švietimo ir taip pat ieškoti darbo. Nesu sutikusi žmonių, kurie norėtų likti skurde, kurie nenorėtų savo vaikams gerovės ir suklestėjimo. Manau, kad Romų bendruomenė yra tokia pati, kaip bet kuri, kokie kiti ES piliečiai. Aš tikiuosi, kad geras bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais tęsis ir toliau, dirbant su kompromisiniais e, pakeitimais ir taip pat dėrybų metu. Pirmasis šešėlinių pranešėjų sustikimas vyks Strasbūrė, Strasbūro savaitės metu. Ketame balsuoti dėl prieimimo pranešimo 28 rugsėjo, o plenarnėje sesijoje bus balsuojama 28 spalio arba lapkričio mėnesį. Tai tiek ačiū. Thank you, Soraya. Um... Ačiū, Sara. Dabar perėsiu tiesiogiai prie šešėlinių pranešėjų. Ponas Čeki. Ponas Šogur, Šogur kalbės jo vardu, prašau. Ačiū, Prinkė. Ponas Šeki negalėjo atvykti, tai paprašė, kad aš paskaityčiau jo pranešimą. Noriu padėkoti poniai Post už pranešimo projektą. Manau, kad klausimas yra labai svarbus. Tikrai priešiškumas Romams vis dar yra labai gajus Europos visuomenėje ir tai labai apsunkina Romų gyvenimą. Patiekiau nemažai pakeitimų, klausimas labai sudėtingas ir reikia įsvarstyti įvairiais aspektais. Kai kurie iš mano pasiūlymų tikiuosi padės skatinti kovą su priešiškumu Romams. Turime kalbėti ne vien apie problemas, bet taip pat ir apie rezultatus ir laimėjimus kai kuriuose valstybėse narėse. Aš nusiteikęs toliau dirbti kartu su jumis ir tikiuosi, kad iki šio mėnesio pabaigos parengsime tokį tekstą, kuris bus priimtinas visiems. Dėkuoju, ponė Šokur. Nėra kai kurių šešėlinių pranešėjų. Dabar Aldi šešėlinis pranešėjas. Pone Vilkstom, prašom. Ačiū pirminkė. Noriu padėkėti pranešėjai ir jos darbuotojams už tas pastangas, kurios buvo įdėtos rengiant šį tekstą, kurį šiandien svarstome. Tai pagrįsta faktais ir tekstas buvo parengtas glaužiai bendrabiavimus su pilietinės visuomenės ekspertais. Aš manau, kad šis tekstas turi didžiulį potencialą sukelti pokyčius, tono pokyčius, kai kalbame apie pagrindinės teisės, pagrindinės mažumų teisės visoje Europoje. Šio proceso pačioje pradžioje Sarapos susisiekė su manimi ir mes pradėjome kalbėti šią temą. Aš supratau, kad jos tikslas buvo parengti labai plataus užmojo tekstą, nes tema yra tikrai svarbi. Glaudaus bendradavimo dėka mes pateikėme e, nemažai pakeitimų ir aš tuo didžiuojusi. Kaip žinome, pagrindinės teisės yra svarbus su žmogiškumu susijęs klausimas ir mes turime tiesti tiltus tarp politinių frakcijų. Ir kai kalbame apie kūrinių e, teisų stiprinimą Romų bendruomenėje, kol kas mes dar neįvykdėme savo žmogiškosios ir demokratinės atsakomybės įsipareigojimų. Ir ponia Post nusipelnė mūsų pareigos, kiekvien, e, pagarbos, kiekvieno mūsų pagarbos ir tikrai laikas pabrėžti, kad jinai puikiai padirbėjo ir tikrai atėjo laikas pokyčiams Europoje keisti mūsų požiūrį į Romų bendruomenę. Aš su malonumu tęsiu mūsų konstruktyvų dialogą. Mes turime pabrėžti dar kartą svarbiausią dalyką, turime sukurti stiprią koaliciją pagrindinių teisų srityje. Ir pats laikas pirmininkė, šiuose rūmuose mums ištaisyti visas klaidas, kurias padarėme praeitįje ir prisimti atsakomybę, siekiant sukurti geresnę ateitį. Dėkuoju, dėkuoju ponės Rai ir visiems, kurie nori skirti laiko ir įsipareigojimų šio klausimo sprendimui. Ačiū Cecilija, toliau guoja vardu ponė Albio. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Tai tikrai buvo nelengvas darbas. Svarbu pabrėžti, kaip svarbu, kad Europos institucijos kovotų su priešiškumu Romams ir įtrauktų tai kaip horizontalų klausimą į savo politikos kryptis. Būtina kovoti su specifinėmis diskriminacijos formomis kovoti su skurdu, marginalizavimu. Europų bendruomenė, bendruomenėse Europos Sąjungoje. Mes pateikėme pakeitimus ir matome, kad yra sisteminis diskriminavimas prieš šios žmonės. Mes nenorime Mes pasisakome prieš bet kokią diskriminavimo formą ir tai yra labai aišku pranešime. Bet tai nereiškia vien to, kad stinga žmonių, Romų bendruomenės žmonių, kurie e, dalyvautų, kuriant e, politikos kryptis, bet daugelį Europos institucijų yra skatinama neapykantina kurstanti kalba. Mums reikia tokių politikos krypčių, kuriomis būtų kovojama su diskriminavimu ir priešiškumu Romams apimant visas rytis. Tikrai nėra prasmės sakyti kalbas, konkrečiomis dienomis ir tuo pat metu pritarti tom politikos kritims, kai yra apkarpamas biudžetas arba skatinama taupimo politika. Mes turime padėti neversybinėms organizacijams ir kitoms įstaigoms, kurios kovoja su diskriminavimu. Nėra prasmės e, smerkti diskriminavimą ES, jeigu tuo pat metu turime prilygiuotų santykių su tokiamis šalimis, kurios skatina diskriminavimą. Tuo pat metu mes priemame migracijos politiką, kai žmonės yra persiekama vien ir vien dėl to, kad tie žmonės yra Romai, jie negali gauti tarptautinės apsaugos. Taip pat jie priklausomi nuo ES geopolitinių santykių. Ir baigiant, noriu pasakyti, jog yra svarbu turėti viešasias paslaugas, kurios būtų geros kokybės ir nemokamos, kad būtų galima kovoti su neligybė tokiuose sritise kaip švietimas, apgyvenimas ir taip toliau. Labai svarbu, kad tos politikos kryptis, kurios yra gyvendinamos ES, būtų tobulinamos, nes dabar tam tikros lėšos, kurios skirtos kovoti su priešiškumu Romams ES, iš tiesų tos lėšos buvo panaudotos finansuoti mokykloms, į kurias nepriimami Romų vaikai. Taigi tai yra labai svarbus dalykas ir esame įsitikinę, jog turime kovoti toliau šioje institucijoje ir taip pat bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis įstaigomis, kurios dirba su Romais. Dėkuoju. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Bodo Valero. Ačiū. Norėčiau visų pirma labai padėkoti Sorajai už labai ambicingą darbą rengiančią nuomonę. Taip pat ačiū už tai, kad mus visus taip įtraukėte. Turėjome galimybę pareikšti savo nuomonę ir tai padaryti pačioje proceso pradžioje. Dėkoju už tai Sorai, taip pat pritariu Sorai, kuris sako, kad šioje nuomonėje reikia griežtų formuluočių. To tikrai reikia, nes daugelį metų Romai mūsų visuomenėje yra laikomi antrarūšiais piliečiais ir mes negalime leisti, kad tai tęstusi. Šiuo metu pradedama kvestionuoti ES piliečių m, mm, laisvo judėjimo teisė. Tai kvestionuojama įvairiose Europos šalyse. Kvestionuojama ne mūsų išeivių judėjimo laisvė, bet e, Romų atvykstančių į mūsų šalis ir elgetaujančių gatvėse judėjimo teisė, būtent jų judėjimo teisė yra kvestionuojama. Tačiau visi migrantai turi būti traktuojami vienodai. Bet užuot bandę išsiaiškinti, kodėl žmonės atvyksta pas mus ir elgetauja, užuot ieškoja e, priežasčių, Dažnai, dažnai manome, kad geriausias sprendimas yra uždrausti elgetauti, tačiau tai nėra geriausias sprendimas. Iš tikrųjų, reikia išsiaiškinti priežastis, kodėl žmonės yra priversti vykti į kitas šalis, palikti savo vaikus ir visas, e, palikti savo šeimas. Tikrai nemanau, kad kas nors mieliau elgetautų kitos šalies gatvėse, negu dirbtų savo šalyje. Taigi reikia gilintis į priežastis. Turime žmogaus teisų konvenciją, turime taip pat ir savo pagrindinės teisės, nepaisant visų tų teisių, teisų suteikiamų mažumoms, vis dėlto neturime veiksmingų priemonių, kurios leistų nubausti tas valstybės, kurios nesilaiko žmogaus teisėjų principų. Aš manau, kad mes turime eiti pirmin, mums reikia geresnių teisės aktų, kurie padėtų mums e, kovoti su tomis šalimis, kurios neužtikrina žmogaus teisų. Tinkamų metodų ES mes neturime, neturime būdų, kaip daryti spaudimą tom šalims. Ir nepakanka vien priimti teisės aktus. Yra dar vienas svarbus dalykas, kurį būtinai turime um, atlikti. Tai yra visuomenės nuomonės srityje. Visuomenės nuomonė yra tikrai stipri ir aš labai džiaugiuosi, kad uh, pasisakiau šiais klausimais ir pasirašiau nemažai Sorajos pakeitimų ir kitų kolegų pateiktų pakeitimų. Tikiuosi, kad galiausiai parengsime gerą tekstą. Ačiū, ačiū už šį pasisakymą, ačiū už kitus pasisakymus. Žinoma, čia svarbus strateginis vaidmuo tenka Europos komisijai. Dabar suteiksiu žodį, prieš suteikdama žodį Sorai, norėčiau išklausyti komisijos atstovo pono Šmit. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją, ponę Post, parengus puikų pranešimą. Tai yra ne tik labai gerai parengtas pranešimas, jis yra labai stiprus ir labai taiklus. Komisija mano, kad labai svarbu, jog Europos parlamentas labai aiškiai pasisak, tvirtai pasisakytų uh, apie dabartinę padėtį, Romų integracijos ES padėtį. Europos komisija taip pat norėtų padėkoti ir už visus pakeitimus, kurie yra pateikti. Iš tikrųjų, įspūdingas e, tų pakeitimų skaičius - 252. Ir galėčiau pasakyti, kad visais tais pakeitimais yra pritariama ponios post mintims. Noriu akcentuoti, kad šis pranešimas rengiamas labai tinkamu laiku. Jūs žinote, kad Europos parlamento prašymu Europos komisija 2011 metais parengė ES Romų integracijos strategiją. Ir dabar atėjo laikas pagalvoti, kaip dirbti toliau po 2020 metų. Taigi labai gerai, kad Europos parlamentas būtent dabar reiškia labai aiškę poziciją dėl tolesnio darbo. Šiuo požiūriu mes pritarėme viskam, ką jūs sakote. Taip pat pritarėme daugeliu pakeitimų, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai tų pakeitimų mintis, mintis panaši, galbūt skiriasi formuluotės. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad diskriminacija ir priešiškumas Romams egzistuoja maždaug 800 metų, o ES bendrų pastangų ėmėsi vos prieš penkerius šešerius metus. Vis dėlto labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą, mm, tai yra aiškinantis priešiškumo Romams priežastis, pagrindinės priežastis ir tuo pačiu metu galvojant apie socialinę darbo atvarkę. Reikia rasti tinkamą, tinkamai subalansuotas formuluotės, kad e, tos formuluotės nebūtų per daug griežtos, bet ir kad mūsų nenuviltų. Na, pažangos tempas mus e, nuvilia, tačiau reikia pripažinti, kad einame tinkamą kryptimį. Ir dar norėčiau grįžti prie laisvo judėjimo klausimo. Tai yra esminis dalykas E, akivaizdu, kad kiekvienas ES pilietis turi laisvo judėjimo teisę. Ir čia ypač noriu padėkoti už 124 ir 135 pakeitimą, kurios pateikė ponė Bilt iš Švedijos. To, tame pakeitime detaliau išdėst, išsameu išdėstomos tos teisės. Yra sakoma, kad tos teisės nėra kvestionuojamos ir kad valstybėms narėms, pavyzdžiui, tenka prievolė išduoti asmens tapatybės dokumentus. Svarbu tikrai nesudaryti įspūdžio, kad tos teisės gali būti pažydžiamos. Ir galiausiai noriu pritarti poniai Post, kuri sakė, kad komisija kai kur kalba atsargiai. Na ir na, komisija norėtų pasakyti, kad kai kur reikėtų kalbėti atsargiau. Galbūt nereikėtų daryti nuorodos į nusikalstamumą. Gal tai yra terminologijos klausimas, vis dėlto manau, kad reikėtų pasvarstyti, kaip geriau suformuluoti tai, kas turima galvoje. Taigi tiek būtų trumpų pastabų. Dabar nekantrai lauksiu galutinės konsoliduotos teksto versijos su pakeitimais, turbūt kompromisiniais pakeitimais, kurie sukurtų pusiausvyrą tarp e, socialinės integracijos ir priešiškumo Romams priežasčių išaiškinimo. Ir atlikę dabartinės strategijos įgyvendinimo vertinimą, manau, mes būsime žengę svarbų vaidmenį e, toles, galvojant apie tolesnį darbą po 2020 metų. Žinoma, komisija visada yra pasirengusi padėti. Ačiū. Ačiū už komisijos tokį teigiamą pasisakymą. Dabar e, grįžtų prie ponios Soraya Post. Noriu padėkoti jai ir šešėlėms pranešėjams už tai, kad skyrė dėmesio šiam klausimui. Manau, kad e, galiu pagristai sakyti, kad e, tų 252 pakeitimų kontekstas e, yra kitoks, nei dirbant su kitais pranešimais dėl Romų. Mes jau daugelį metų dirbame su šio klausimu ir Libe komitete dabar nagrinėjami šiek tiek kiti klausimai. Prieš 20, 20 metų diskutuojant apie tai, buvo daugiausia kalbama apie kovą su diskriminacija. Ir noriu dar kartą padėkoti pranešėjai ir šešiliniams pranešėjams už labai aiškiai suformuotus 252 pakeitimus. O dabar steiksiu žodį poniai post. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegos, dėkoju komisijos atstovui ponui Šmit iš Teisingumo direktorato. Taip, mes, mums e, reikia pusiausviros. Tačiau viskas yra glaudžiai susiję. Tai yra ir socialinė atskirtis, skurdas, priešiškumas Romams, visi šie dalykai yra tarpusavėje susiję. Noriu taip pat padėkoti šešėliniams e, pranešėjams, kolegoms. Svarbu dirbti skaidriai, bendradarbiauti Kolegė Cecilija sakė, kad e, čia nekalbame apie dešiniųjų ar kairiųjų pažiūras. Šis klausimas e, iš tikrųjų neturi politinio atspalvio, galbūt jį išvelgia tik kraštutiniai dešinieji ar fašistai e, tam tikrose parlamentuose. Tačiau mums tradiciniams politikams, manau, atėjo laikas prisimti atsakomybę. Tikrai neprimtina, kad 2017 metais ir ateityje nesugebėsime mm, išspręsti Romų problemų. Tikrai negalėsime čia didžiuotis. Ir aš tikrai negaliu gyventi žinodama, kad uh, daugybė žmonių gyvena šiukšlynuose, kad e, vaikai nelanko mokyklų, nes neturi kuo apsirengti, neturi e, vandens, negali įsigyti mokyklinių prekių arba dėl to, kad prie jų priekabiaujama. Tikrai reikia kažko imtis ir manau, kad e, padarėme, šiuo pranešimu padarėme gerą pradžią. Lauksiu kitų mūsų diskusijų per šešėlinių e, pranešėjų sustikimus. Aš tikiuosi, kad e, sustarsime dėl kompromisų, mm, bet dėl to nenukentės pranešimo esmė. Ačiū. Thank you very much uh, again to you and the. Ačiū Jums ir šešėlinėms pranešėjams. Balsavimas numatytas rugsėjo 28 dieną. Baigiame šią diskusijų dalį, dabar periname prie penkto darbo tikrais punkto, tai yra ES ir Afrikos strategija. Postumis vystimuisi, čia mes pranešėjai yra ponia Kengi. Na, man pasakė, kad nors pranešėja atvyko laiku, šešėliniai pranešėjai ir komisija dar neatėjo į salę. Nematau, kad vienas šešėlinis pranešėjas yra, tačiau nėra komisijos atstovų. Gal galime pradėti? Na, kaip sakiau, birželio 29 dieną įvyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis su komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba apie atnaujintos partnerystės skirtos Afrikai jungtinį komunikatą. Mes ypač gilinomės į migracijos ir judumo valdymo klausimą ir pranešime ir ponė Kengė mm, tam skiria daugiausia dėmesio. Be to, Liepos 12 dieną įvyko šešėlinių pranešėjų posėdis. Dabar pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Kengė, po to šešėliniams pranešėjams. Na, bent jau matau, kad yra EPP šešėlinis pranešėjas ir atrodo, kad ir komisija yra pakeliui. Tai pirmiausia, pranešėja, žodis pranešėjai, prašom. Grazie, Claude, grazie, prezidente. Ačiū, Klaudai, ačiū pirminkė. Nuomonės projekte kalbam apie tai, kaip valdyti migraciją ir judumą. Tai labai svarbus veiksniai ekonominė, socialinė prasme, tai labai svarbu ir saugumui, ir stabilumui, ir Afrikos, ir ES, ir nepaisant to, kad per pastarosius porą mėnesių ne viena vyriausybė labai daug dirbo to klausimu, vis dėlto mažai tikėtina, kad prieglopšio prašančių migrantų iš Afrikos skaičius labai sum, sumažėjęs. Mm, aišku, nesižvelgiama į visus veiksmus susijusius su migracija. Institucijos ir vietos, ir nacionalinės, ir plėtinė visuomenė, ir diaspora, visi turi dalyvauti priimant sprendimus ir turime pradėti nuo to, kas lemia tokius didžiulius migrantų skaičius. Mes taip pat turime pripažinti ir teisės ir laisvės tų, kurie bėga nuo karo, skurdo, persekėjimo, Taip pat e, reikia e, geresnių priemonių skirtų e, transportavimui. Žmonės atvyksta į kelionės tikslą. Turime priemonių skirtų kovoti su žmonių kontrabanda. Taip pat turime turėti saugius teisėtus kanalus, kad asmenės iš Afrikos saugiai galėtų įdėti Europos Sąjungą Afrikoje ir Europos. ES turi bendrų e, interesų ir turi bendrą atsakomybę valyti migraciją. Jei norime uh, naujo paskaito vystimasi, mes turime pripažinti, kad tinkamai valdoma migracija ir judumas e, gali praturtinti abiejų pusių visuomenės, nes tai stiprintų demokratiją, įstatymų viršienybę. Uh, Ačiū Jums ir lauksiu Jūsų pastabų, kad galėčiau jas galbūt įtraukti nuomonės prie. Ačiū iš tiesų. Na, nėra tinkamesnio žmogaus, kuris galėtų to užsimti, kadangi jūs labai daug dirbate Afrikos klausimų ir. A, Dabar Roberta Mitsal, kuri pavaduoja šiandien pranešėją Rašydą Datę. Ačiū pirmininkė, kaip paminėjote, iš tiesų pavaduoju Rašydą Datę, šiandien negali dalyvauti, bet jie nori padėkoti E, nuomonės referentiai, už nuomonės projektą, siekiant parengti nuoseklų tekstą, kaip buvo susitarta pirmojo sutikimo metu, atsižvelgiant į putus e, į specifinę mūsų komiteto kompetenciją. Iš tiesų reik, e, reikėtų susitelkti nuomonėje E, į ES e, Afrikos strategiją. Iš tiesų mes sutarėm, kad e, migracijos neišspręsime, jeigu nedalyvaus Afrikos kontinentas. Iš tiesų mes turime tai konsoliduoti, siekiant sudaryti redmisijos sutarimus, kurių būtų visiškai laikymasi, kad būtų stiprios patikimas partnerystės su Afrikos šalim. Tai reikia skatinti, kad piliečiai turėtų geresnės galimybės abiejų žemynų žemynų tiečiams. Visgi mūsų šešėlinė panešėja pažymė, kad kai ko trūksta šiame projekte bendradarbiavimas kovant su terorizmu, tai turėtų būti įtraukta į šitą tekstą, nes iš tiesų terorizmas yra viena iš svarbių priežasčių migracijai, bet nu, tai pažym, visgi pažymėta, kad tai jau kliudo užtikrinti mūsų piliečių saugumą, negalime nunikti to, kad vystimasis yra susijęs su tai, taika, stabilia demokratija ir galimybėmis mūsų jaunimo ateičiai vis dėlto teroristinės organizacijos dispilizuoja daugybę šalių šalių, kurios ir taip jau yra trapios, tokios grupės kaip Boko Haram bando sugriauti tai, ką mes kūrėme. Terorizmas yra pasaulinis reiškinys, turis, turintis esminių pasiekmių abiems žemynams. Kaip tik tai todėl mūsų šelinė pranešėja norėtų, kad šioje nuomonėje būtų na, raginama bendradarbiauti, keičiantis informaciją, siekiant sugriauti teroristinius tinklus. Ir a, vienas iš a, a, svarbių mūsų santykių aspektų turiu būti finansavimo traukimas teroristiniam komitams ir mūsų šešėlinė pranešė yra pasirengusi toliau bendradarbiauti per kitus suteikimus su e, nuomonės referentė ir kitais šešėliniais pranešėjais. Žaliųjų šelinė pranešėja. Aš taip pat norėčiau padėkėti, e, padėkoti Sesil už puikų dokumentą. Jame daug kas jau paminėta yra, tačiau Aš norėčiau kai ką papildyti. Na, iš tiesų turėsime laiko pakeitimams parengti ir ką mano nuomonė svarbu būtų įtraukti. Tai tai, kad e, pagalba trečiosiam šalim turėtų būti, e, turėtų priklausyti e, nuo migracijos ribojimo. Čia paminėtos gaivalinės nelaimės, bet ne klimato kaita. Aišku, e, gaivalinės nelaimės galbūt lemia klimato kaita, bet ne visuomet. E, klimato e, kaitos apraiškos ne visuomet yra gavilinės nelaimės. Pavyzdžiui, tai gali būti ilgalaikės sausros, dėl kurių e, žmonės turi išsikelti iš savo e, gyvenamų kaimo vietovių, persikelti į miestus. Tokiu būdu jie yra priversti migruoti. Tai mes turime kalbėti apie e, klimato kaitą kaip, kaip tokią. Negalime minėti vien tik tai gavalinių nelaimių. Ir dar kas būtų labai svarbu, tai teisėta migracija. Iš tiesų, tokią galimybę turi turėti ne tik tai tie, kurie turi aukštą įsilavinimą, ar kas bėga nuo karo, ar neramumo. Ta galimybė turi turėti ir mažesnį išsilavinimą turintis asmenės, kuriem prireikia persikelti kitur vien tik tam, kad galėtų išmaitinti savo šeimas. Uh, Ne, nes galime būti tikri, kad jeigu jie neturės teisėtų kelių, tai rinksis viduržėme jūros maršrutą ar kitus nesaugius kelius. Taip pat reikia turėti e, perlaidų sistemą, kad migrantai turėtų galimybę siūsti perlaidas namo. Iš tiesų daug kas gerėja. Tačiau visgi yra nemažai migrantų, ypač tų, kurie neturi dokumentų, kuriems labai sunku pasinaudoti um, esančiom galimybėm. Taip pat labai svarbu susitelkti jaunimą. Iš tiesų, uh, vien tik tai Afrikos visuomenė nėra senėjanti visuomenė. E, iš tiesų labai jauni e, žmonės gyvenime, e, gyvena. Aišku, AIDS yra nemaža problema, bet netokia didelė, kai buvo prieš kažkiek tai metų. Ir iš tiesų tai yra jaunos visuomenės ir tai didžiulis iššūkis Afrikos šalim ir mes turėtumėm ir tai atkreipti dėmesį. Afrikos lyderiai sako, kad jie nori, kad mes dirbtumėm su jaunimu. Tai iš tiesų labai svarbu, kad šioje nuomenėje skirti skirtumėm dėmesio jaunimui. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ar jūs kalbate apie Europos Sąjungos Afrikos strategiją, ar ne? Jūs esate iš užsienio reikalų komiteto, bet taip, bet aš taip pat esu pakaitinis narys. Ir e, kal, kalbu pono Vistėseno vardu, jisai šešėlinės pranešė, dėl šitos nuomonės jis dėl negali dalyvauti ir dėl to atsiprašo. Kalbate apie nuomonę, e, tačiau aš peržvelgiau e, pirminį pranešimą, man atrodo, ten yra e, trūkumų e, keliose srityse. Šiame komitete turime tai atkreipti dėmesį. Parlamentas yra rengęs pranešimą dėl Europos e, bendravimo su Afrikos sąjunga taikos palaikymo operacijose, tai renkta praeitą birželį ir pirminėme pranešime tai niekur neminimo, tai yra svarbu ir mūsų komiteto požiūrio. Tame pranešime buvo daroma svarbi išvada, kad dabartinės finansavimas yra netvarus ir iš tiesų, kad sąlygos turi būti siejamos su Afrikos taikos priemonė, kad Afrikos sąjunga didintų savo indėlį taikos palaikymo operacijas. Toks vienas pastebėjimas. Kitas dalykas, kuris iš viso neminimas, tai sausumos minų klausimas. E, ir kaip žinote, tai labai svarbus dalykas Afrikoje, tai turi įtakos ir vystimus, ir saugumui. Ir manyčiau, kad tai reikėtų paminėti. Yra užsiminta apie korupciją, lyg ir bandoma kalbėti apie korupciją abiejose žemynuose, tačiau su visa pagarba Afrikai aš nemanau, kad korupcijos mastas Europoje yra palygintinas su korupcijos mastu daugelįje Afrikos šalių, aišku, ne visose, bet daugelįje. Ir e, ten e, nacionalinių vertybių grosimas yra esminis veiksnys, e, lemintis tai, kad to šalis ir toliau skursta. Aišku, kitas svarbus veiksnys, apie kurį nekalbama, jau paminėti gyventojai, gyventojų skaičiaus augimas. O iš tiesų vyksta populiacijų sprogimas ir mes nenorime kalbėti apie šeimos planavimą nes e, būtent e, čia e, mums reikėtų prisidėti. Ypač svarbus klausimas, ypač mūsų komitetui būtų tai visas migracijos klausimas. Aš žinau, kad tai labai jautrus dalykas. Žinau, kad kolegų nuomonės šiuo konkrečiu klausimu labai skiriasi. Aišku, mes galime kalbėti apie tai, kas lemia migraciją ir apie tai šiek tiek e, kalbama yra, tačiau visgi mūsų požiūris turi būti realistiškesnis ir, e, ir kietesnis Europos Sąjungoje, kalbant apie migraciją. Ir e, tikrasis tikslas turėtų būti esmingai sumažinti, o galbūt ir sustabdyti masinę nekontroliuojamą migraciją iš Afrikos į Europą. Toks turi būti tikslas O čia nemanau, e, nematau jokių užuomenų, kad būtų galvojama apie tai. Žvelgdamas į e, pradinį pranešimą, matau, kad migracijai skirtos dalės yra ypač e, silpnos ir mūsų nuomonė to tikrai nepakanka. Mano nuomonė to nepakanka. Uh, Nepakanka jie tik tai e, e, raginti, stiprinti sisteminį bendradarbiavimą e, su kilmės ir tranzito šalim. Reikia konkretesnių idėjų. Mane šiek tiek ramina tai, kad kai kurie ES šalių lyderiai, kaip pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir taip pat e, e, vyriausi ES įgaliotės susitiko Paryžiuje ir patikė kai kurių minčių dėl migracijos valdymo centrų, kur, e, kurie turėtų būti įsteigti kai kuriuose Afrikos valstybėse, kad būtų galima spręsti. Uh, migracijos e, srautų, sienų saugumo, e, tinkamos e, kontrolės klausimą. Tad Manyčiau, kad visi galime renkti pranešimus apie tai, kaip viskas yra puiku ir kaip visiems visur gerai sekasi, bet taip iš tiesų nėra. Ir pirmininkė, mes žinome, kad e, daug ir galbūt daugelis kolegų nesutiks su tuo. Visgi aš e, manau, kad e, šiame pranešime daug ko to trūksta ir mes turėtumėm padaryti taip, kad tai būtų skirtas dėmesys. Jūs pateikėte kai kurių pasiūlymų, ponios Kengi nuomonės projekte e, daugiausiai yra kalbama apie migracijos valdymą ir tam daugiausia dėmesio e, skiriama Lime komiteto nuomonėje. Pirmą kartą nuomonėm keitėmės, keitėmės jau su tuo ir su komisija, ir su EBT, bet galbūt Cecil Kengi galėtų atsakyti į tai, ką jūs e, ir išsakėte. Uh, Jau norėjau sutikti žodį komisijai, bet dar vienas narys paprašė žodžio. Tai e, dabar e, žodis irgi atsipildė, bet atrodo, jį dabar su kažkuo kalbasi. Aš jau pirminkė. Aš supratau, kad jau baigėsi kalbėtojų sąrašas. Norėčiau keletą komentarų pridurti prie šios svarbios nuomonės. Norėčiau priminti mums visiems kad vyko labai plačios diskusijos praėjusią savaitę dėl vienos iš mūsų valstybių narių ir daugelis kalbėjusių iš įvairių frakcijų pabrėžė svarbu klausimą, tai yra, kad mūsų bendros vertybės, demokratija, įstatymo viršinybė yra esminiai ES elementai. Todėl yra svarbu ginti tas vertybės ES viduje. O kalbant apie šį pranešimą, taip pat svarbu tinkamai bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad būtų galima stiprinti taiką, demokratiją ir įstatymo viršinybę trečiosiose šalise, atsižvelgiant į tai, kad kad jeigu to nedarysime, kad jeigu išliks diktatūros, karai ir korupcija, Tai viso to poveikis bus tai, kad didės migracija, su kuria mes turėsime kažkaip tvarkytis. Kita migracijos priežastis. Deve pranešime apie tai kalbama. Kita priežastis yra skurdas ir ateities nebuvimas. Jeigu žmonės nemato galimybių pagerinti savo gyvenimą, jie tiesiog išvyksta iš šalies. Daugelis europiečių patyrė tokią patirtį praėjusiais amžiais, o dabar labai daug žmonių atvyks iš Afrikos šalių. Žvelgiant į pranešimą, mes turėtume užtikrinti, kad rengtumėm nuoseklę, nuoseklę politiką šioje srityje. Nes vienas dalykas yra kalbėti apie paramą vystimuisi, skirti lėšas vienam ar kitam reikalui tose trečiosiuose šalise, kur trūksta galimybių, kur vyrauja skurdas, mes taip pat turime užtikrinti, kad tas poveikis paramos pagalbai, kad jo nenusvertų kitos politikos kryptis, kurias vykdome priekybo žemės ūkio žvingystės rytyje. Manau, kad šiuo pranešimu galime padidinti informatumą, kad kalbėdami apie vystimasi migracijos kontekste negalima kalbėti tik apie vieną dalyką. Reikia permastyti visą politikos krypčių grupę, kai kalbame apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis Afrikos žemynė. Yra būtina, kad ne kad ne vien mes dėtumėm pastangas gerinant situaciją, bet įtraukti ir tarptautinius partnerius, įtraukti partnerius iš kilmės šalių ir bendromis jėgomis pagerinti žmonių padėtį. Dėkuoju, Brigit. Marija Kristin, jūs tik atvykote. Ar norėtumėt pasisakyti, esate guja šešėlinė pranešėja? Žinau, kad tik atvykote, bet ar norėtumėt dabar pasisakyti? Labai trumpai pasisakysiu, atsiprašau, Cecilijai, aš buvau žmogaus teisų pakomitetyje. Kalbėjomės apie posėdį vykusį žemė, Ženevoje ir mes atlik, tiesiog apklausėme spe, specialų atstovų Europos Sąjungos. Dėkuoju Cecil už jos nuveiktą darbą, aš išgirdau Virgit pasisakymą ir pritariu tam, ką ji pasakė. Bet man susirūpinimą kelia štai kas. Mes turime e, suprasti tų gyventojų interesus ir jų rūpesti. Turime dirbti kartu su partneriais Afrikoje. Bet mes ne vienodai dirbame su visais Afrikos valstybių ir vyriausybių ir vadovais. Yra šalių, kur situacija ypatingai prasta dėl žmogaus teisų. Tai, ką mes matome dabar, susidaro įspūdis, kad europiečių susirūpinimas visų pirma yra susijęs su diskusijomis ir partnerystė. Tai apima ekonomikos sritį, ekonominių susidarimų sudarimo. Aš nepritariu tam terminui ekonominė partnerystė su Afrika. Nes tarsi tai reiškia, kad mes tarsi turime, tarsi vienodame lygmenyje e, diskusijas vedame. Nemanau, kad sąlygos, kad, kad tos diskusijos turėtų būti lygiai vertės, mes turime įvertinti visą realybę. Labai svarbus migracijos klausimai, čia yra didžiulis spaudimas, mes turime ginti Europos interesus, bet tuos galbūt reikėtų labiau niuansuoti. Būtina, kad mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai gintų europinius interesus. Bet taip pat turime atsižvelgti į tikrąją padėtį. Aš pateiksiu šiek tiek pakeitimų šią temą, pritariu partnerystiai su Afrikos šalimis. Tai yra labai svarbus dalykai ateičiai, bet su sąlyga, kad ES suvaidintų savo vaidmenį. Tai yra, kad ES ir toliau nustatytų prioritetus, kai kalbam apie neokolonializmą. Svarbu atsižvelgti ES gyventojų interesus ateityje, taip pat ir Afrikos gyventojų interesus ateityje. Mes turime ir toliau bandyti aiškintis, grininti tą situaciją, kaip reikėtų dirbti toliau, kad išvengtume katastrofų, Nes ta katastrofa bus didžiulė našta ateities e, kartoms, o aš su tuo nesutikčiau. So before... Dėkoju prieš perdą žodį pranešėjai. Žinau, kad tai yra tik tai nuomonė, bet visi sutinkame, kad tema yra labai svarbi. Ir partnerytė su Afrika yra kelianti daug iššūkių. Nežinau, kas kalbės komisijos vardu, šiek tiek vėliau atėjote, tiesiog žvelgiu jūsų pusę, kas kalbės komisijos vardu dėl partnerystės migracijos rytyje. Trumpai prašau, nes yra numatytas balsavimas. Aš kalbėsiu išorės veiksmų tarnybos vardu, o po to komisija. Aš atsakingas už visos Afrikos reikalų komisiją. Džiaugiuosi aktyviu Europos parlamento dalyvavimu šiame procese, procese rengiantis viršūnių sustikimui. Taip pat yra svarbus ir tarparlamentiniai aspektai. Jau turime galimybę dirbti prie projekto, pranešimo projekto, kurį praneš, parengė ponas Ponga. O dabar laukiame šios nuomonės projekto, kur daug dėmesio skiriama migracijai. Viršūnių stikimo pagrindima tema yra investavimas į jaunimą. Ir migracija išliks svarbių klausimų, kuris bus svarstomas viršūnių susitikime kartu su taikos ir saugumo klausimais. Nuomonės projekte teisingai minima pagrindiniai principai tos partnerystės, kai kalbam apie migraciją, Čia pabrėžiamas solidarumas, atsakomybė, abipusė atskaitomybė. Taip pat svarbus ir baletos veiksmų procesas. Mes taip pat džiaugiamės, kad čia daroma nuoroda įskatinančius migraciją veiksnius nagrėjimos priežastys, nepakankamas išsivystimas šalių ir taip toliau. Taip pat yra raginamas, ragimas veiksmingas bendradarbiavimas ir kova su neteisėtų žmonių gamenimu. Tai yra labai dramatiški klausimai turintis poveikį tiesiog žmonių gyvybėms. Taip pat labai svarbu, kad Afrikos diaspora suvaidintų svarbu vaidmenį. Neturime kažkokių kitų komentarų iš išorės veiksmų tarnybos. Prieš porą e, dienų vyko, dalyvavome susitikime, kurį prezidentas e, Macron surengė ir buvo svarstami mūsų santykiai su Afrikos sąjunga ir su Afrikos žemynu apskritai. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Ar komisija dar atskirai pasisakys? Jūs neprivalote Mes jau keitėmės nuomonėmis birželio mėnesį su jumis. Ar tai jums tinka? Gerai. Sofija, ar norite pasisakyti šiuo klausimu? Taip, labai trumpai. Atsiprašau, aš šiek tiek pavėlavau. Jūs anksčiau pradėjote neplanuotą keliom minutėm. Partnerystė ir parama vystimuisi skamba viskas gražiai ir draugiškai, bet ke kyla keletas klausimų, kuriuos norėčiau pateikti. Pavyzdžiui, pastrom savaitėm žiniasklaidoje buvo pranešama, kad labai daug pinigų buvo, buvo sumokėta 48 brigadai, tai yra nusikalstama grupuotė. Ir mes matome tam tikras tendencijas, kai vadinamosios partnerystės ir bendri veiksmai iš esmės pakeičia prieglopščio ir migracijos politikos kryptis. Ir tai yra visiškai kitokia sistema, kurioje veikiame. Europos parlamentas čia turi visai kitokį vaidmenį. Praktiškai neturi jokio vaidmens arba labai menką vaidmenį. Mes neturime kalbėti vien tik tai apie tas partnerystės. Turime kalbėti ir apie tai, kas vyksta už jų ribų. Norėčiau pateikti išvalgų apie tai, kokie auditai ar kontrolė buvo vykdomi dėl tų pinigų, kurie buvo išrinkti. Jeigu, pavyzdžiui, 90 milijonų eurų yra išleidžiama e, Libijos pakrančių apsaugai mokymams dėl žmogaus teisų, aš norėčiau sužinoti, kas patikrina visą tai, kur tie pinigai patenka, kas tai patikrina. Nes tikrai žinome, kad labai mažai žmonių nori tai kištis. Pavyzdžiui, ta istorija apie 48 brigadą. Kitų šalių užsienio tarnybos netgi nedrįsta vykti tą, tas vietovės, kurios kontroliuojamos tos brigados. Kas patikrins, kur yra išleidžiami pinigai? Pavyzdžiui, Italija skiria milijardus eurų Libijai ir aš norėčiau suprasti, kaip visa tai veikia europinėme kontekste. Tai yra ne pirmas atvejas, kai tai vyksta. Prisimėm mūsų gerą draugą poną Berlusconį, kuris sudarė sandorį su ponu Kadafi. Jokių būdų tai nebuvo vainikuota sėkmės. Taigi, apgailestauju, kad labai mažai žmonių apie tai žino, tema yra labai svarbi. Kalbam apie milijardus eurų, kurie išleidžiami kažkam, ko mes nežinome. Mes nežinome, koks viso to poveikis, ką tai reiškia žmogaus teisų sričiai. Galbūt yra geresnių būdų, kaip būtų galima pasitarnauti mūsų piliečiams, nei milijardus eurų siūsti į Libijos dykumą. Ačiū, Sofija. Libė komitete Galbūt ir nedaug kas žino apie tai. Aš noriu padėkoti Jums už tai, kad priminėte mums šių diskusijų pabaigoje. Ir dabar sutip žodį vėl Cecil Kijangė. Vyko uh, ištisas procesas Buvo ir supykusių žmonių dėl to proceso neformalumo. Malis, Afganistanas buvo minimi ir nebuvo atsižvelgta į parlamento poziciją. Norėčiau, kad tai buvo įtraukta į protokolą. Mes norėtum plačiau dalyvauti. Ponas Vanorden išsakė savo nuomonę ir įvair, gana platų nuomonių spektrą ir būtina išklausyti Europos parlamentą. Ir ačiū, ponė Internet, kad priminėte mums, kad ne visada išklausoma parlamento nuomonė arba šiam, rengiant šią nuomonę ar kažkur kitur. Nuomonės pagrindinis dėmesys yra skirtas e, migracijai ir mobilu, mobilumo partnerystė. Tai yra eufemizmas. Ir ponė Tirant irgi yra teisi, labai svarbu žinoti faktus ir smulkmenas, kad užkirstume kelią galimam sukčiavimui, mes turime viską išnagrinėti. Ponios Kengė pranešimas, ta, pranešė turi daug patirties Afrikoje. Ir iš tos nuomonės reišku, kad mes turime laikytis griežtos pozicijos. Pakeitimai turėtų būti pateikti iki penktadienio, neturime daug laiko. Ir turime sutelkti dėmesį Libės komitete, kaip toliau turėtume šį klausimą plėtoti. Kartu su išėrsveiksmų tarnyba ir komisija. Tai padėtis yra sparčiai besikeičianti, taryba taip pat dirba labai sparčiai. Ir tai sakau tam, kad atkreipčiau jūsų dėmesį į šio klausimo svarbą. Žinau, kad jums, Cecil, tai yra svar, didžiulė, svarbi užduotis. Jeigu norėtumėte atsakyti konkrečius klausimus ir taip pat papasakoti apie tolesnę savo darbo kryptį, ypač kalbant apie migracijos partnerystę, prašau žodis jums. Dėkuoju, Klaudai. Norėčiau pradėti nuo padėkos kolegoms už jų indėlį, už jų pasisakymus. Nes tiesą sakant, Aš daugą įtraukiau į nuomonę, daugą to, kas buvo išsakyta anksčiau. Tai yra papildomas indėlis į mūsų darbą. Buvo minimas realistinis požiūris ir aš norėčiau tai tuo pasinaudoti kaip savo iš, įžanginę kalbą. Nerealistiška būtų sakyti, kad čia mes tarsi stabdome tą istorinį ir struktūrinį reiškinį. Mes turime atsižvelgti. Mums reikia realistinio ir holistinio požiūrio. Šiame komitete mes tai svarstame ilgai ir netgi yra pasiūlymas parengti rezoliuciją šią temą. Mes turime pasinaudoti jau viduje nuveiktų darbų ir pritaikyti holistinį požiūrį, kuris yra svarbus migracijos valdymui. Libė komitete reikia sutelkti dėmesį į specifinius aspektus ir manau, kad reikia pradėti galvoti ir kalbėti apie kovą su terorizmu. Tai yra antrame punkte minima. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių migracijos. Mums reikia mm, siūlyti holistinį bendrą valdymo procesą, o ne išskirti kažkokius atskirus punktus. Pavyzdžiui, terorizmą. Manau, ką mes turėtumėm siekti, tai turėtume pabrėžti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kuriuos iškėlė Birgit. Pritarčiau daugam, ką jinai pasakė. Mano požiūris būtų toks. Mes turime išnagrinėti labai konkrečius klausimus, bet taip pat laikytis ir holistinio požiūrio. Ačiū, Sisil. So have, um, Taigi terminas teikti mm, pakeitimus yra šis penktadienis, rugsėjo 8 diena, balsavimas Libė komitete rugsėjo 28 diena. Ačiū už išsame diskusiją šio labai svarbių klausimų ir dėl šio dėl šios svarbios nuomonės. Kolegos 16.40 mūsų laukia balsavimas. Taigi dabar darysime pertraukėlę iki 16.40, bet prašau grįžti į salę punktualiai. Ir būkite pasiruošę elektroninės balsavimo korteles.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 Okay, colleagues, if everyone is ready, we will... Kol kolegos, jei visi esate pasirengę, balsuosime uh, uh, tarybos uh, sprendimo uh, projektas. Tai yra įgyvenimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo. Uh, balsuojame, pradedame balsuoti vienas balsavimas. Tai tiesiog e, parodykite ženklo. E, taip, Lopes Aguilaras bus priskaičiuotas, baigiame balsuoti. E, priimta 32 už, vienas, vienas prieš, nei vienas nesusilaikė na, sveikinimai pranešėjui. Taigi balsavimas baigtas. Dabar pertraukėlė iki 16.45 ir įsime prie 7 darbo tvarkas klausimo, tai keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Vramopilas. Dabar pertraukėlė iki 16.45. Bet norėčiau paraginti jūs likti salėje, nes e, mūsų laukia paskutinis klausimas, tai yra keitimasis nuomonėmis. Okay, dear colleagues, thank you very much for your... Kolegos, ačiū už tai, kad susirinkote į šią posėdžio dalį. Šios e, popietės e, diskusijas baigsime svarbių punktų dalyvaujant komisijos nariui. Dėkojame jam už tai, kad jis atvyko. Taip pat dėkojame panai Garkovai, Ulysa vadovui už tai, kad dalyvauja e, posėdėje. Uh, uh, komisijos narys iš tiesų skiria daug dėmesio e, pažangesniem informaciniam e, sistemam. Dėkojom jam, jam už tai. Ačiū Dimitris už tai. Ačiū už tai, kad e, atvykote keisti su mumis nuomonėmis. E, kolegos, norėčiau informuoti, e, e, komisija paskelbė komunikatą dėl pažangesnių informacinių sistemų skirtų sienų saugumai pernai. Ir aišku, komitetas nekarta kalbėjo apie apie tai, kalbėjau apie tai ne kartą, apie įvairiausias klausimus, tikimo išvykimo sistemą, atėjo sistemą, sistemą ir radak, kurias kartu mes kalbėjome apie informacinių sistemų būsimą sąrangą, kalbėjome apie aukšto lygio ekspertų grupės darbą, tos grupės, kuri užsiema, kuri užsiema informaciniam sistemom ir savykumu. Tai iš tiesų džiugu, kad komisijos narys atvyko kalbėti šiais klausimais, nes mums jie svarbus, aišku, tai labai techniniai klausimai, bet visgi jie mums turi labai didelės politinės reikšmės. Taigi e, su džiaugsmu pirmiausia norėčiau pasveikinti Dimitris, kuris galbūt e, galėtų pateikti naujausias informacijas šitais klausimais, o po to e, paprašysiu Eulis direktorių pateikti savo nuomonę apie E, naujausios e, poslink, e, poslinkius. Ir dar kartą ačiū kolegom už tai, kad atvykote į šią posėdžio dalį. Taigi dabar na, norėčiau kreiptis į Dimitris, galbūt galėtumėt pateikti uh, naujausią informaciją. Ir beje, norėčiau pasveikinti sugrįžus pavasaros atostogų. Uh, sveiki sugrįžę visi. Uh, tikiuosi, kad uh, jūsų uh, vasaros atostogos buvo puikios, galbūt e, pasisėmėte energijos, nes e, mūsų laukia turbūt nelengvi e, artėjantis mėnesiai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Libė komitetui. Ačiū Jums, pirmininkai, štai, kad pakvietėte į šį labai nesvarbu posėdį. Ir džiaugiuosi tuo, kad naujus darbo metus pradedame diskusiją, diskusiją dėl uh, na, tai būtų diskusija dėl mūsų na, politikos ir ateitie turėsime dar ne kartą sutikti, tačiau e, šiandien e, kalbėsite apie tai, kas naujausio įvyko, siekiant mūsų informacinių sistemų saveikumo, su to susijęs mūsų pasiūlymas sustiprinti Ulis agentūrą ir turbūt e, nereikia kartoti, kaip svarbu sklandžiai keistis informacija tarp valstybių narių, ES institucijų ar teisės saugos institucijų, teis, teismų, taip pat tarp žvalgybos institucijų. Tai būtina, norint efektyviai tvarkytis su saugumo iššūkiu šiandien ir ateityje, tai svarbu siekiant patenkinti mūsų piliečių lūkesčius, mes turime sukurti pasitikėjimo aplinką. Ir turime uh, reikalauti iš valstybių narių, demonstruoti tokį pasitikėjimą, bet šito stipraus elemento niekuomet nepasieksime tik, tikros ir veiksmingos saugumo sąjungos. Išpoliai e, Barcelonoje, Turku, Londone, Stokholme ir Berlyne. Be jokių abejonių parodo tai, kad kai kurių šitų išpolio atveju buvo galima išgelbėti gyvybės, jeigu būtų laiku ir veiksmingai pasikeisti informaciją. Mes turime visą e, virtinę e, priemonių, galimybių keistis informaciją, tai gali, e, to gali naudotis mūsų teisės saugos institucijos, pasienio institucijos, tai yra Šengeno, SIS, Pirum Europolo, Rodako sistemos, kitos sistemos. Mes e, taip pat e, skubiai dėgiame mūsų PNR sistemą, tai puikiai žinote, ir nuolat raginu valstybės narės visiškai išnaudoti šitų sistemų teikiamas galimybės. Intensyviai dirbame, siekdami paremti valstybės narės finansavimą, ekspertų žiniomis ir mm, dalyjantis gerąją praktiką per pastarosius metus. Iš dalies dėl, dėl tų pamokų, kur buvo pasimokyta iš teroristinių išpolių, e, nuolat ir vis daugiau naudojamas e, šiom sistemom, ypač šiandieno informacinė sistema, tačiau reikia padaryti daugiau. Kai sakau daugiau, neturiu galvoje daugiau kiekybinio požiūrio. Mes nenorime vien tik tai dauginti informacinių sistemų, turime jų pakankamai, mes norime, kad sistemos būtų geriau naudojamos, tos sistemos, kurias turime, kad būtų galima ištaisyti tas spragas, kurias dabar matome Europos Sąjungos informacinėje e, sąrangoje. Kaip tik tai todėl parengėme e, pasiūlymų paketą, paskelbėme praeitą gruodį, kad būtų galima stiprinti šiandien informacinę sistemą. Ir žinau, kad e, tuo klausimu dirba ponas Koelijų. Žinote, siūlome naują atvykimo išvykimo sistemą. Ji modernizuos tai, kaip valdomos mūsų sienos yra. Ta proga norėčiau padėkoti panui Dėzdemera. Uh, ir šešėlinių pranešėjų komandai už tą sutarimą, kuris buvo pasaktas su taryba. Ir aš dabar, aišku, lauksiu to, kai tai bus galutinai patvirtintas spalio mėnesį. Mes siūlome naują Europos kelionių informacijos ir leidimo sistemą ATIAS ir tai mums leis iš, iš anksto patikrinti Mm, keliaujančiosios Europos Sąjungą, kuriems nereikia e, vizų. Tai bus labai svarbu saugumo prasme, nes dabar tos informacijos neturime. Ir aš žinau, kad e, pane Gal ir jūs visi intensyviai dirbate šito klausimu. Ir norėčiau jūs e, paraginti dirbti skubiai, kad parengtas dokumentas būtų patvirtintas. Ir galiausiai praeitą birželį mes pasiūlėme ECRIS sistemą, kad policija, e, pro, prokurorai iš tiesų e, turėtų m, mm, tokią tvirtą priemonę, kad galėtų kovoti su ta valstybiniu nusikalstamu. Toliau, saveikumas. Nepakanka to, kad yra informacinės sistemos, kokiu jų nauda, jeigu jos visos veikia atskirai ir tarpusavį nesikalba. Visa informacija turi būti susieta, kad ji būtų naudinga. Na, iš tiesų, viską reikėjo susijęti ir nacionaliniu, ir europiniu lygmeniu teisės saugos institucijos, sienos apsaugos tarnybos, žvalgybos institucijos. Visiems reikia tikslios informacijos iš visų informacinių sistemų, kad būtų galima priimti tinkamus sprendimus tinkamu metu. saveikumo pagalba, tai o, iš tiesų taip pat reikėtų vesti tokią klausimą, kad teisės saugos institucijos turėtų ribotą prieimą prie neteisės saugos informacinių sistemų. Ir, Tai sudarys galimybės užkardyti nusikaltimus arba per, persiekėti už nusikalstamas veikas Iš tiesų, nu, naujai e, ateies sistemai reikia savykumo, kad galėtų veikti su Schengeno vizų informacinė sistema, Euronako ir Europolo informaciniam sistemom, kad mes siūlome. 16 metais buvo uh, įsteigta ekspertų grupė, jie gilinosi visus savykumo klausimus, įvairius variantus, nagrinėjo turimas ir būsimas informacinės sistemas, taip pat apie Europolo, Interpolo domenų bausės, Primo ir kitų institucijų priemonės, kad būtų galima ištaisyti tas spragas, kurios yra informacinėje srityje. Uh, iš tiesų reikia pasiekti, kad visos centralizuotos ES sistemos būtų saveikios ir buvo patvirtinta, kad to galima pasiekti visiškai e, laikantis pagrindinių teisių, ypač domenų apsaugos. Tai yra būtina. Mes pabrėžiame kad atskiros sistemos turi būti grindžiamos būtinumo ir paparcingumo principais. Reikia išlaikyti specifines duomenų apsaugos nuostatas, turi būti nustatytos specialios taisyklės dėl to, kas gali prieiti prie šitų informacijos kategorijų. Taip pat reikia ir konkrečių domenų saugomo taisyklių. Noriu aiškiai pasakyti, kad nekūrėme didžiojo brolio sistemos saveikumo, negalima suprasti kaip kliūties pagrindiniam teisėm. Priešingai, tuo siekiama apsaugoti mūsų gyvybinės teisės į saugą, saugumą ir judumą. Tai galimybė užtikrinti tinkamesnę apsaugą per kur kas modernesnės e, sistemas skirtą mūsų informacijai. Tačiau, aišku, svarbu užtikrinti mūsų pagrindinės teisės ir e, reikia užtikrinti, kad e, tai būtų išsaugota, užtikrinta, mes toliau dirbsime to, kaip tik tai todėl pagrindinių teisų agentūra ir Europos domenų apsaugos pareigūnas e, taip pat e, dirba e, šio klausimu. Prasidėjo techniniai susitikimai tarp jūsų ir tarybos, siekiant pasiekti bendro sutarimo, dėl būtinų žingsnių, siekiant užtikrinti savykumą mūsų informacinių sistemų iki 20 metų. Esu tikras kad iki šių metų pabaigos galėsime parengti solidų pasiūlymą, kad būtų galima pasiekti mūsų informacinių sistemų savykumą. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Garkovui, jo komandai, Ulis agentūroje už jų indėlį į šitą darbą. Uh, Ir norėčiau pažymėti, kad e, iki šiol nuveiktas darbas iš tiesų buvo atliktas e, puikiai. Eulisa agentūra yra kertinės e, mūsų darbo sakymo srityje akmo agentūra. Jau dabar atlieka labai svarbu vaidmenį valdant esamas informacinės sistemas, įskaitant šiandieno vizų informacinės sistemas, taip pat būsimas informacinės sistemas, kaip atvykimo išvykimo ir atėjęs sistemas. Aišku, kai jau tai bus patvirtinta kaip tik todėl birželio mėnesį patikėme pasiūlymą Dėl agentūros peržiūrėtų įgaliojimų pasiūlymė atspindėtas agentūros svarbus vaidmuo siekiant užtikrinti domenų kokybiškumą. Taip pat ten atspindėta e, tai, kad agentūroje bus naujosios informacinės sistemos, kurias minėjau, ir todėl jai reikia na, būtinų išteklių, kad būtų galima vykdyti šias konkrečias su savykumu susijusias funkcijas gerbiami parlamento nariai kolegos. Uh, siekiant užtikrinti saugumą mūsų piliečiam, mes turime maksimaliai panaudoti tą naudą, kokią teikia informacinės sistemos. Turime užtikrinti, kad sienos apsaugos pareigūnai, teisės saugos pareigūnai turėtų visą būtiną informaciją. Tuomet, kai jiems to reikia ir aš esu tikras, kad nauja ULIS agentūros įgaliojimai prisidės prie šito tikslo. Ir aišku, esu pasirengęs dirbti su jumis. Uh, na, taip pat ir šiuo pasiūlymu. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju komisarui, dabar išklausysime Lisa direktoriaus pono Garkov. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje, kuri labai svarbi, kaip jau ir minėjo komisija. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šiuo metu teisingumo ir vidaus reikalų srityje vyksta dideli pokyčiai. Viena vertus, šis rytis yra visiškai priklausoma nuo informacijos, duomenų, duomenų mainų. Kita vertus, e, vyksta e, vidaus saugumo, sienų apsaugos ir migracijos apsaugos ryčių suartėjimas. Todėl mes neturime e, kurti visiškai atskirų naujų informacinių sistemų. Ir Šioje srityje aukšto lygio ekspertų darbo grupė aiškiai parodė, kad e, ekspertai valstybės narės išvelgia didelę saveikumo naudą. E, tai turėtų padidinti dabartinių ir būsimų informacinių sistemų veikiančių ES lygių efektyvumą. Ir e, taip pat reikia E, integruoto požiūrio į duomenų tvarkymą, kad būtų pagerinta ES išorės sienų apsauga. Tačiau kita vertus, akivaizdu, kad e, saveikumas nėra grėsmė pagrindiniams teisėms. Priešingai, saveikumas suteikia papildomų saugiklių E, privataus gyvenimo apsaugos, duomenų apsaugos rytyje. Iš tikrųjų, saveikumas nereiškia duomenų bazių sujungimo ir nereiškia, kad visi gaus plačią prieigą prie dabartinių ir būsimų sistemų. Iš tikrųjų, saveikumas reiškia e, veiksmingesnį informacijos e, panaudojimą kai ta informacija saugoma didelio masto informacinės sistemose. Ir EULISA, dirbant aukšto lygio ekspertų grupiai, taip pat rengdama e, savo ataskaitą, jau atliko nemažai svarbių užduočių, gilinosi į padarytas išvadas. Išvados yra pasiūlyti geriausi techniniai sprendimai kurie turėtų padėti įgyvendinti saveikumą. Paminėsiu keletą jų. Visų pirma, biometrinių duomenų buvo parengta biometrinių duomenų panaudojimo studija, ji buvo pristatyta Liepos mėnesį. Vėliau vyks antrasis tos studijos etapas. E, šios studijos tikslas yra pasiūlyti sąrangą, kuri užtikrintų veiksmingesnį ir saugesnį būdą, kaip naudotis, kaip tvarkyti duomenis ES lygių. Taip pat e, bus atsižvelgiama į duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Ir e, taip pat e, yra beveik baigiama duomenų saugyklų Data House studija. Taip pat vyksta darbas dėl Europos paieškos portalo. E, greitai gausime pirmosios studijos išvadas, kuriuose bus išdėstyta koncepcija, kuri turi būti įgyvendinama per keletą mėnesių po pirmojo etapo užbaigimo. Ir taip pat komisija neseniai pradėjo duomenų saugyklos studiją, repozitorimo studiją. Jos tikslas yra numatyti šios koncepcijos įgyvendinimą ir taip pat Lisa bendradarbiauja su valstybėmis narėmis e, duomenų apsaugos rytyje. Taigi galiu padaryti išvadą, kad saveikumas e, būtų puikiai galimybė e, padidinti vidaus saugumą ir patobulinti sienų valdymą. Ir manau, kad EULISA turi būti visapusiškai panaudojama šiam tikslui ir ši agentūra yra pasirengusi prisijimti naujas užduotis, kurios numatytos e, įgaliojimuose ir mes ketiname tęsti savo darbą saveikumo srityje ir e, stiprinti duomenų mainus ES. Dėkoju ponui Garkov, pradėsime diskusijas. Kiek, kiekvienam iš jūsų suteiksiu žodį dviem, trim minutėm. Matau, kad daug kas prašo žodžių. Džiaugiuosi, kad šią popietę aktyviai dalyvaujate. Pirmiausia, žodis ponė Mitsula. Ačiū. Visų pirma, noriu atsiprašyti už tai, kad nedalyvavau šios diskusijos pradžioje, tačiau vyko skubus balsavimas kitame komitete. Noriu padėkoti komisijai ir agentūrai už tai, kad pristatė pažangą, kaip yra siekiama ES informacinių sistemų saveikumo. Jūs žinote, kad mūsų frakcija ne tik remia šį tikslą, bet ir mano, kad sistemų saveikumas yra vienas iš didžiausių prioritetų Tai taip pat turėtų padėti išvengti išpolių Europoje. Mes manome, kad duomenų bazės ir tos sistemos, dėl kurių dabar yra deramasi, turėtų būti geriau susijėtos tarpusavėje, kad sienos apsaugos pareigūnai, muitininkai ir kiti pareigūnai gautų geresnę prieigą prie informaciją. Tai saveikumas taip pat užtikrintų kad būtų leng, galima lengviau aptikti slapyvardžių naudojimo atvejus ir Taip pat manome, kad atvykimo ir išvykimo sistemos pagrindiniai principai yra gera priemonė tikslams įgyvendinti. Jūs Aš norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek išsameu pakalbėti apie iki šiol padarytą pažangą. Ar manote, kad dirbame pakankamai greitai, galbūt parlamentas galėtų kitomis priemonėmis padėti? Ir aš pritariu kolegoms, kurie sako, kad e, svarbu yra apsaugoti visas teisės ir laisvės. Komisija taip pat tai akcentuoja aš to džiaugiuosi, bet manau, kad e, tikrai šiuo metu mums būtina sparti pažanga šioje srityje. Ačiū. Pone Sipul. Ačiū. Visų pirma, pakartosiu paprastais žodžiais tai, ką supratau. Kiek suprantu, policijos pareigūnai, ieškantis informacijos susijusios su konkrečiu atveju, atidaro vieną duomenų bazę, susipažįsta su ta informacija, su kuria turi teisę susipažinti, tada uždaro tą duomenų bazę, atidaro kitą duomenų bazę, susipažįsta su ten prieinama informacija ir taip toliau. Kiek suprantu, saveikumas turėtų padėti išvengti tos sudėtingos informacijos iš skirtingų duomenų bazių rinkimo sistemos. Kiek suprantu, E, saveikumas užtikrintų, kad policininkas pamatytų visą informaciją, kurią teisė turi matyti. Tai yra gerai. Ir jeigu būtų numatyti papildomi domenų apsaugos saugikliai, tai labai gerai. Tačiau saveikumas neatsiranda iš niekur, jis priklauso nuo mūsų turimų sistemų ir domenų bazių. Ir man susidaro įspūdis, kad e, prieš pradėdami užtikrinti savaikumą mes didiname egzistuojančias duomenų bazės, renkame vis daugiau duomenų ir suteikiame prieigą vis didesniam asmenų skaičiui. Ir gali būti taip, kad galiausiai turėsime daugiau duomenų ir platesnę prieigą nei dabar. Norėčiau paklausti, pateikti klausimą apie skirtingas duomenų bazės. Kila klausimas, ar reikia turėti daugiau duomenų vienoje duomenų bazėje, nes priešingų atveju atsiras spragų. Tačiau kaip mes nuspręsime, kur egzistuoja spragos, jeigu mes dabar veiksmingai nepanaudojame to, ką jau turime. Aš manau, kad trūksta dabartinių turimų priemonių vertinimo ir mes tam tikrą prasme didiname duomenų apimtis užuot siekia turėti vertingų duomenų. Ir dar viena paskutinė pastaba, norėjau ją apie tai pakalbėti, jūs taip pat apie tai užsiminėte, tai yra PNR sistema, keliaivių duomenų įrašo sistema. Europos parlamentas sakė, kad kalbėdamas apie ES ir Kanados PNR susitarimą, sakė, kad šis susitarimas nėra tinkamas. Dabar turime ir teismo sprendimą ir jame dėstomos panašios mintis. Taigi labai svarbu, kad na, turėdami galvoje tai, kad valstybės narės neskuba įgyvendinti PNR susitarimu, galbūt vertėtų šiek tiek sustoti ir pagalvoti, kaip yra su tuo sustarimu galbūt neverta skubėti jo įgyvendinti, nes gali atsitikti taip, kad po to mm, kažkas mums pasakys, kad ne viską mes darome teisingai. Ačiū. Ačiū. Turime labai daug norinčių pasisakyti. Visus įtraukiau į sąrašą. Toliau ponė Sofija Intfeld. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu aiškiai išsakyti savo poziciją. Aš labai pasisakau už dalyjimąsi informaciją ir už saveikumą šią prasme. Aš iš tikrųjų raginau numatyti privalomas informacijos mainus, tačiau mano tą pasiūlymą atmetė EPP ir valstybės narės. Ir kai klausausi tokių pranešimų, kaip tas, kurį ką tik girdėjome, man tai primena na, tokius reklaminius tekstus, pavyzdžiui, trenerių pažadai, kaip susikurti tobulą kūną. Aš manau, kad mes turėtume būti realistai ir pagalvoti ne tik apie galimybės, bet ir apie grėsmės, arba galbūt ir apie tai, ko neįmanoma įgyvendinti. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie skaidrumą. Kas kart, kai mūsų Europos parlamento prašoma pritarti Europos komisijos, planams. Tai viena, bet kai vėliau mes norime taikyti priežiūrą, jūs užverėte mums duris. Na, jūs paminėjote PNR ir sakėte, kad ketinate finansuoti nacionalinius saveikumo projektus. Tačiau jūs jau finansavote nacionalinės PNR sistemas ir tam skyrėte 130 milijonų eurų. Viskas gerai, bet aš norėčiau paprašyti komisijos pateikti vertinimo Norėjau paprašyti komisijos vertinimo formų, kuriuose būtų aišku, kokiu pagrindu skiriami pinigai, tačiau tas mano prašymas buvo e, atmestas. Taigi, neikite pas mus ir neprašykite pinigų, jeigu vėliau mm, atimsite iš Europos parlamento galimybę e, taikyti prasmingą priežiūrą. Jūs taip pat nuolat kartojate, kad tai visiškai atitiks domenų apsaugos taisyklės, kad jūs konsultuojate su Europos domenų apsaugos pareigūnų. Na, puiku, tačiau aš jau seniai dirbu ir žinau, kad jūs iš pradžių konsultuojatės, o po to visiškai nekreipiate dėmesio į Europos domenų apsaugos pareigūno rekomendacijas. Taigi aš norėčiau būti tikra, kad jūs tikrai vadovausitės rekomendacijomis. Ir paskutinis klausimas. Kaip jau sakiau, aš tikrai pasisakau už informacijos mainus, tačiau kaip yra su saugikliais piliečiams? Pateiksiu labai konkretų pavyzdį. Šią savaitę Niderlanduose sužinojame, kad mokesčių inspekcija neteisėtai ir tyčia saugojo milijonų automobilių numerių duomenys. Taip pat buvo kaupiami netikslus duomenis apie piliečius. Taigi turime neteisėtai kaupiamus netikslius duomenis ir jais būtų dalyjamasi visoje Europoje, tai sunkumų tik dar padaugėtų. Aš tikrai pritariu visiems pasiūlymams dėl informacijos mainų, tačiau nekartą sakiau, kad reikia turėti ir lygiai grečius atitinkamus saugiklius. Ačiū. Much, uh, of... Jan Albrecht. Ačiū visų pirma noriu padėkoti už tai, kad atvykote ir patikėte naujausios informacijos apie atliekamą darbą. Manau, svarbu mums e, keistis duomenimis, dėl to jau sutarėme. E, taigi teisinių, politinių, techninių požiūrių mes numatome keitimasi duomenimis. Iš esmės dėl to jau esame sutarę, esame sutarę dėl keitimosi informaciją Europolo, Schengeno informacijos sistemoje. Mm, tačiau pastaraisiais metais matėme, kad tie informacijos mainai, dėl kurių sutarėme ES lygių, vyksta netinkamai. Informacija nėra suvedama į sistemas, nors jau seniai turėjo juose atsidurti. Taip pat matome, kad informacija vėliau yra nesinaudojama. O tai yra lygiai taip pat svarbu, nes nėra prasmės kaupti vis daugiau duomenų, bet vėliau jų, jais pakank, tinkamai nesinaudoti. Ir be pasiūlymų numatyti daugiau teisinių galimybių susijęti sistemas ir užtikrinti keitimas informaciją tarp sistemų, reikėtų pat numatyti galimybę ir tikrinti duomenys keliose sistemose tuo pačiu metu, užuot tikrinus duomenys e, keliose sistemose pailiui. Manau, visi turėtume sutarti dėl tokios galimybės. Taigi padid, dėl padidinto pačių sistemų saveikumo, na, nemanau, kad e, tai pasitarnautų duomenų apsaugos tikslams, nes pasikeistų informacinių sistemų paskirtis, o to nereikėtų, jos nereikėtų keisti ir mes turime būti labai atsargus. Taigi gerai yra didinti galimybės, dėl kurių esame sutarę teisinių ir politinių požiūrių, bet nedaugiau. Kitas dalykas. Turėjome keletą Teisingumo teismo sprendimų ir neseniai gavome Teisingumo teismo nuomonę apie tai, kas yra proporcinga, kiek informacijos ir asmens duomenų būtų proporcinga kaupti vidaus saugumo sumetimais. Na, turiu pasakyti, kad visi tie teisingumo teismo sprendimai, pradedant nuo 14 metų sprendimo dėl duomenų išsaugojimo ir Liepos mėnesį priimtas sprendimas dėl keleivių duomenų įrašo. Visi šis sprendimai yra visiškai aiškus. Akivaizdu, kad um, negali būti pateisinamas informacijos apie visus piliečius kaupimas ilgesnį laikotarpį toks e, didesnis ir ilgesnis kaupimas turi būti pateisinamas labai konkrečiais e, motyvais, pavyzdžiui, kai kyla įtarimas ar grėsmė. Bet ir tuo pačiu metu mes turime stengtis tobulinti dabartinės sistemas, nes. Ir dar vienas dalykas susijęs su PNR susitarimu su Kanada Tai yra duomenys apie keliones. Šie duomenys turi būti sunaikinti, kai tampa nebebūtini. Tai reiškia, kad jie turi būti sunaikinti, kai asmo baigė savo kelionę. Taigi mes turime PNR sistemą, taip pat neseniai balsavome dėl atvykimo ir išvykimo sistemos. Ir ten niekur nėra pasakyta, kad kai asmo baigė savo kelionę ir dėl jo nėra jokių įtarimų, jo duomenys turi būti sunaikinti, ištrinti. Tai nėra niekur pasakyta, tai yra didelė problema, aš manau, kad ją reikia ištaisyti, taigi raginu dirbti šio klausimu. Ačiū dabar, Marikis Enveržė. Oui, merci. Dėkuoju. Pirmininkė, jūs priminėt mums, kai jūs kalbame apie išmanų sienų valdymą. Šitas žudinės man keisto, keistokas, nežinau, ką reiškia išmanios sienos ir nežinau, kad technologijų naudojimas kažkaip išmaniau viską leis tvarkyti. Gerbiamas komisijos nariai, taip, čia nekalbame apie didįjį brolį, bet vis dėlto tai priklauso nuo daugelio um, aplinkybių. Ne visi vienodai traktuojami šioje sistemoje. Yra apie 15 teisinių tekstų, kuriuos nagrinėja Europos parlamentas ir visi parengti tam pačią linkme. Tai yra stiprinti saugumą, taip, aš supra, sutinku, jog būtina stiprinti ES piliečių saugumą, tačiau su sąlyga, kad tai nebūtų daroma pagrindinių teisų sąskaita. Nežinau, kas yra pasakęs. Tai buvo, kad tas tekstas, teisinis tekstas kartu yra ir politinis, ir techninis bet mes turime įvertinti politinius aspektus. Vis daugiau yra painiavos politiniuose dalykuose. Turime pasižiūrėti, kaip keičiasi tas žodynas, kai kalbame apie išmanes sienas. Suplakama į, į daug dalykų vieną vietą. Suplakami klausimai susijęs su migracija ir terorizmu. Noriu priminti, kad nemažai e, teroro išpolių autorių ES teritorijoje nebuvo užsieniečiai, tai buvo ES piliečiai. Norėčiau pateikti pavyzdį. ETS. Tai yra ES kelionės dokumentas. Ir čia kalbam apie e, asmenys, kuriems nereikalinga, nereikalinga viza. Bet mums reikia daugiau informacijos, kai mes e, e, reikalavome, kad asmuo turėtų vizą. Trečiųjų šalių piliečiai, jų teisės tokia atveju nėra apsaugoti. Pavyzdžiui, sveikatos duomenys yra reikalaujami. Ir dėl to iškyla klausimas, čia kyla problemų dėl sveikatos duomenų. Kitas klausimas dėl ateities. Kodėl mes skiriame, priskiriame etijas tvarkymą Frontexui, o ne Julizai. Juk e, Juliza turėtų užtikrinti nuoseklumą tos sistemos. Kodėl Frontex turėtų tvarkyti etijas klausimus? Kitas dalykas. Šengeno informacinė sistema, jos tolesnis e, plėtimas. Reikėtų atlikti tinkamą įvertinimą. Kodėl mes kuriame priemonę, kuris pasitarnautų gražinimo politikai, bet vėlgi pažeidžiant tam tikros vienų teisės. ES piliečiai turi teisę į saugumą, bet ne bet kokią kainą. Priešingai tam, ką jūs sakėte, mes renkame vis daugiau duomenų ir vis ilgesnį laikotarpį jie yra saugomi. Ir čia nėra apsaugomos pagrindinės teisės, vis mažiau jos apsaugomos. Nes tuose tekstuose, kuriuos mes teikiame, mes netgi nesuprantame tų nuostatų pasiekmių, jų taikymo srities. Ir iš tiesų tai yra vertinimo problema. Mes turime užtikrinti sistemų veikimą iki 2020 metų, o dar yra tik 2017. Mums reikia atlikti tam tikrus tyrimus prieš patvirtinant teisės aktus. Valstybės narės turi prisimti atsakomybę. Aš suprantu, kai kalbame apie valstybės narės, jos yra atsakingos už saugumą, sienų apsaugą o Europos komisija turi teikti teisinius pasiūlymus. Bet būtent kalbant apie kompetenciją, valstybės narės bus e, tie subjektai, kurie turėjo įgyvendyti tos teisės aktus. Ir tam tikros nuostatos nėra taikomos ir, neman, ir, ir ypač kelia susirūpina tos nuostatos, kurios susijusios su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir su ES pagrindinių vertybių išsaugomu. Čia toliau ponė Ferrara. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad atvykote čia šią popietę. Aš esu įsitikinusi, jog yra ypatingai svarbu sustiprinti ES informacinių sistemų saveikumą. Jau ilgokai mes apie tai kalbame. Ir aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymu dėl to, kad reikia didinti keitimąsi informaciją. Trumpai pateiksiu klausimą. Norėčiau žinoti, kaip visa tai veiks. Gal galėtumėt mums apie tai papasakoti. Kaip tas saveikumas informacijos bus užtikrintas? Ar bus kažkokia superstruktūra sukurta? Dar vienas domenų bankas, kuriame bus visa informacija iš dabartinių duomenų bazių? Ar tiesiog bus daugiau sąsajų tarp dabartinių duomenų bazių? Tai yra svarbu. Nes iki šiol žiūrint, žiūrinti Dublino ir Eurodak reglamentus, jeigu norite gauti konkrečios informacijos, turite jos ieškoti atskirose domenų bazėse ir kiekviena duomenų bazė dirba, veikia izoliuotai, atskirai. Taigi kol kas nėra saveikumo tarp skirtingų duomenų bazių. Ir kaip sakė ponas Al Albrecht, keitimas informacija tarp valstybių narių taip pat nepakankamai veikia dėl varių priežasčių - administracinių, biurokratinių. Ir kartais ir dėl to, kad egzistuoja skepticizmas ir pasitikėjimo stoka. Tik aš norėčiau žinoti, kaip tas saveikumas atrodys praktikoje ir kokios sąnaudos su tuo susijusios. Užtikrina tos naujos platformos ar mechanizmo veikimą. Ačiū. Pone Kudryska. Pirmininkė, komisijos nariai Avramopolus, labai ačiū už išsames įžanginės pastabas, taip pat dėkoju ponui Garkovui už įdomią informaciją. Manau, kad visi su, sutarėme, jog veiksmingas keitimasis informacija iš skirtingų duomenų bazių yra absoliučiai reikalingas dalykas. Mes negalime leisti tokių situacijų, kad tam tikri pareigūnai negauna tikslios informacijos dėl tam tikrų techninių apribojimų, dėl to, kad trūksta tam tikrų funkcijų arba yra informacinės spragos. Turiu klausimą. Pažango, septinta pažangos ataskaita kalba apie saugumo sąjungą. Ten kalbama apie tai, kad ekspertų grupės ir jų ataskaitos nepademonstravo būtinybės ir, pro, ir proporcingumo dėl visų ES piliečių, kurie kerta išorės sienas. Komisija turė, turėjo parengti registraciją atitikties atveju SI sistemoje, kai yra patikti įspėjimai. Ar yra įmanoma registruoti keliavimą tų ES piliečių, kurie buvo identifikuoti kaip potencialiai įsitraukia į teroristinę veiklą ar kitas e, sunkaus nusikalstamo formos. Kokie konkretus pokyčiai dėl šios problemos yra numatyti? Ką komisija padarė, yra nuveikusi šioje srityje? Toliau dėl saveikumo sistemų. Turiu klausimą. Kada Jūs manote, mes pasieksime informacinių sistemų saveikumą techninių ir administracinių požiūrių? Taip pat, kaip pasakė ponė Ferrera, kokios šalis nenori bendradarbiauti šioje srityje, norėčiau sužinoti. Ir kodėl? Ar galėtumėt pasidalyti su mumis šią informaciją? Dėkuoju, Mali, Marija Lauristen. Dėkuoju. Mano klausimas yra skirtas ponui Garkovui. Mums labai svarbu ne tik išgirsti bendro pobūdžio pareiškimus, politinius pareiškimus. Jų lisa tam tikrą prasme yra techninė laboratorija Europos Sąjungoje, įgyvendinant visus tos pagrindinius principus, kuriuos mes rengiame čia kartu. Aš pasistengsiu konkrečiau suformuoti klausimus dėl saugumo ir taip toliau. Jūs, ponia Garpova, sakėte, kad saveikumas nesumažina duomenų apsaugos lygmens, bet priešingai. Duomenų apsauga darosi, darosi stipresnė, kai yra taikomas saveikumas. Tai yra labai svarbus pareiškimas bet jis e, svarbus ir tiek, kiek jūs galėtumėte tai įrodyti, kaip tai yra užtikrinama. Pirmiausia, mes turime e, teisės taisyklės, pagal jas yra reikalavimo rizikos analizė. Mano klausimas toks, ar atlikate rizikos analizę? Ar galėtumėt mums papasakoti, kokios pagrindinės rizikos, kurias identifikavote? užtikrinant e, saveikumą. Antras klausimas. Kai identifikuojate rizikas, konsultuojate su domino apsaugos priežiūros pareigūnų, kokiais konkrečiais klausimais konsultavotės ir kaip pasiteisino tas bendradarbiavimas, ar jis buvo užtikrintas. Ačiū, ponė Veinberg. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū, ponia Avramopolus. Stipresnės ir išmanesnės infropinės sistemos. Pritariu, mums to reikia. Taip pat pritariu daugeliu žmonių šioje salėje, jog mums reikia geresnio sinchronizavimo tarp atskirų sistemų. Toliau didysis brolis, kuris jūs stebi, dabartinėme, dabartinėje aplinkoje labai svarbu užtikrinti tam tikrą priežiūrą, stebėseną. Man nekyla problemų, jeigu mane filmuoja tuomet, kai aš imu pinigus iš bankomato arba kai piluosi degalus į automobilį. PNR sistema yra labai gera ir mes nubalsavome už ją Bet iškyla klausimas, kada visa tai tinkamai bus įgyvendinama. Tai yra tinkamas žingsnis, tinkama linkme, bet dažnai tai, ką matome, yra tai, kad žmonės, kurie turi blogų ketinimų, jie netvyksta pas mus lėktuvais. Jie nėra kontroliuojami pasienė. Jie neteisendai patenka į ES kategoriją, teritoriją ir galbūt dabar reikėtų tiesiog atidžiau stebėti mūsų sienas ir jas saugoti. Patikrinti žmonės, kurie plūsta Europos Sąjungos teritoriją. Kaip visos tos sistemos leis susitvarkyti su tomis problemomis? Manau, kad mums reikia pradėti nuo griežtesnių patikrų pasienyje. Nuo lapkričio mėnesio valstybės e, narės negalės tikrinti pasienyje ir vadinasi, padėtis tik pablogės. Ačiū. Pane Činiče. Eh, grazie Presidente, io desidero ringraziare innanzitutto il Commissario Mravonpulos e il Direttore Gargov per la loro prezenza, per la, eh, diciamo... Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos nariui ir Ulisto direktoriui už pristatymą, už tai, kad pristatė klausimus, kurie turi ypatingos svarbos mūsų šalių saugumui. Nekartą susakysiu, kad tikiu bendradarbiavimu, tikiu e, informacijos mainais saugumo tikslu. Ir e, todėl galiu pasveikinti tokią mintį, kad informacinės sistemos turi būti saveikios. Visgi Norėčiau sakyti bendro pabudžio pastebėjimą, norėčiau užduoti bendro pabudžio klausimą. Komisijos narys e, minėjo, koks e, svarbus pasitikėjimas tarp valstybių narių. E, ta, tas pasitikėjimas sukurtas per pastarosius porą, porą metų iš dalies dėl to, kad ne viena šalis nukentėjo nuo teroristinių iš, išpalių, todėl tapo dar akivaizdžiau, kodėl mums reikia saugumo užtikrinti, kodėl reikia bendradarbiavimo toje srityje. Tai Tai iš tiesų teroristinių išpolių atveju ypač svarbu keistis informaciją. Tai, tai kaip sakiau, e, pritariu tam, e, koks svarbus informacijos teisės e, saveikumas ir reikėtų tikėtis, kad bus tam tikras europinis portalas ir tokiu būdu policija saugumo pajėgos galės geriau užtikrinti mūsų šalių saugumą. Bet man kilo toks klausimas, ar iš tiesų jūs manote, kad informacijos sistemų saveikumas iš tiesų prisidės prie to, kad valstybės narės geriau naudosis savo domenų bazėm? Ir žvelgiant iš platesnės perspektyvos, galvojant apie pasitikėjimo atmosfermos e, kūrimą, ar iš tiesų jos pajėgs veikti e, problemas, sunkumus, egzistavusios praeitį, dėl kurių anksčiau buvo neįmanoma tinkamai keistis informaciją. Tai ką mes galime e, padaryti be to, kad galėtume na, užtikrintumėm išteklius, mokymus, užtikrinti, kaip iš tiesų galime pasiekti. Uh, to, ką, ko reikia pasiekti informacinių sistemų savykumu. Direktorius e, tinkamai pažymėjo, kad e, informacijos sistemų saveikumas e, reiškia, kad mes turime užtikrinti vidaus saugumą, turime užtikrinti sienų na, valdymą. Ar jūs e, manote, kad svarbu yra užtikrinti pagarbą e, piliečių privatumui ir pagrindiniam teisėm, turint galvoje, e, koks sudėtingas migracijos klausimas yra, galbūt galėtumėt plačiau pasidalinti mintimis apie tai, kokiu rezultatu būtų galima pasiekti pasinaudojant informacinių sistemų saveikumu, naudojantis duomenimis. Uh, Ir dar e, šiek tiek konkretesnis klausimas. E, Eulis agentūra turi tam tikrus e, išteklius. Esu SND pranešėja. Nuo to klausimo, ar Eulis agentūros ištekliai, ne tik tai piniginiai, yra pakankami tam, kad būtų sukurtos efektyvios sistemos. Ar išteklių pakanka, ar, ar jų reikia daugiau? Ana Gomes. Ir aš dėkuoju komisijos nariui ir ponui Garkovui už tai, kad atvyko pas mus. Ačiū už mums pateiktą informaciją. Mano e, klausimai šiek tiek e, peržengtų Eulisa veikimo ir saveikumo klausimų ribas. Uh, Buvo kalbėta apie duomenų apsaugos užtikrinimą, apie tikslo e, ribojimą, aišku, sistemos e, ne, e, bus susijėtos. Bet klausimas būtų toks, o kaip bus su kliūtim saveikumui, su kliūtimis, kurios ne techninės, bet politinės. Paimkim pavyzdžiui teroristinį išpolį Barcelonoje buvo pažymėta, kad e, Katalonijoje, Bar Barcelonoje policininkai e, negalėjo prieiti prie tos e, informacijos apie išpolio organizatorius. Ir per Europolą buvo galima gauti šitą informaciją. Valstybės narės turėjo turėti galimybę gauti. Tai, tai iš tiesų išlieka ta politinė problema egzistuojant valstybėse narėse ir tarp jų. Uh, keičiantis informaciją, dalyjantis informaciją. Tas pas pasakytina apie PNR. Atsiprašau, gerbamas komisijos nariai, tačiau valstybės narės e, taip greitai apkaltino parlamentą dėl to, kad nepritarė PNR e, sistemai, bet mes žinome, kad PNR sistemoje daugybė spragų, esminių spragų. Ir iš, iš tiesų, jei norime, kad PNR pasiektų, siekimų tikslų. Su iš tiesų tai reikia daug, daug pakeitimų. Pavyzdžiui, nusakomieji skrydžiai neįtraukti buvo, nors parlamentas siūlė, privatus lėktuvai neįtraukti, kai tuo tarpu na, Saudo Arabijos kitų šalių princai gali laisvai e, skraidyti jų e, pageidaujamais lėktuvais, kokiu Sakau, kas tikrina? Niekas netikrina ir niekas neprivalo netgi to tikrinti. Uh, Mes iš tiesų prezimuojam, kad teroristai yra iš užsienio, bet iš tiesų teroristai vykdė išpolius, yra iš mūsų piliečių gretų. Tai iš tiesų, kur tos investicijos ir komisijos ir valstybių narių į programas, kurios skirtos kovoti su radikalėjimu, kurios skirtos būtų prevencijai kurios būtų skirtos bendruomenėms, iš kur yra teroristai. Kas, pavyzdžiui, buvo padaryta siekiant pakeisti situaciją, kad nebūtų importuojami, jeigu taip galima pasakyti, mamai, kurie dabar organizuoja tos teroristinius išpolius. Aš esu e, tos Šengeno grupės narė. E, grupiai vadovauja mūsų kolega Karlas Škovė. Na, klausimas kyla toks, ką padarė komisija ir valstybės narės, e, tokiais atvejais, kaip, pavyzdžiui, matėm. Aš esu tikra, kad tai nebuvo tik viena atskira valstybė narė, kai kai buvo atsisakyta, iš tiesų, kai kitur buvo atsisakyta išduoti šengino vizą, ta valstybė išdavė. Tai niekas nežino kodėl ir vienintelis atsakymas galimas yra, tai yra uh, korupcija priimant tokius sprendimus. Ir aišku, kai pačios valstybės narės remia korupciją uh, per. Uh, tokias sistemas kaip vizos pasienyje arba investicinės programos. Ir, ir tai ir turime tokią situaciją, kai valstybės narės išduoda šengeno vizas asmenim, kuriem ne, ne, nebuvo galima jų išduoti. Sesilkingė prieš paskutinę kalbės iš narių. Ačiū Klaudai, ačiū komisijos nariui, ačiū nu, direktoriui Garkovui. Paprašiau žodžio, noriu pasisakyti trumpai. Na, pastebėjau, kad e, kalba, kalbėta buvo apie migracijos trūdų valdymo centrus. Aš buvau nuvykusi į, į tokį centrą, tai, kalbėjome e, apie tai, kaip Europolas saugo e, duomenės. Ten yra. M, renkami duomenys, kuriais dalyjamas su kitom agentūrom. Tai mano klausimas dėl veikimo ir, ir, ir savykumo. Kaip iš tiesų bus užtikrinamas duomenų privatumas, kaip bus užtikrinamos e, žmogaus teisės. Aš bandau suprasti e, ryšį tarp migracijos ir terorizmo, ar iš tiesų e, yra tas ryšys. Nes iš tiesų tai, tai kelia grėsmę visos Europos e, stabilumui. Na, galima sakyti, kad šiandien vyksta karas ir kažkas turi tam padaryti galą. Kartais karą galima sustabdyti tokiom e, priemonėm, kaip pavyzdžiui švietimas. Tas karas e, nukreiptas yra užsieniečius, į tuos, kas yra e, kitokie. E, e, iš tiesų tam skiriama dabar daugiau dėmesio negu prieš 20-50 metų ir mums reikėtų laikytis tokio požiūrio. Ponas Lopės Agilė ir. Turint galvoje, kad man paskutiniam suteiktas žodis, paskutiniam iš narių, ačiū komisijos nariui, ačiū Garko. Jūsų buvimas e, čia rodo, kiek svarbus e, savykumas. Visgi norėčiau pasakyti, kad e, dauguma kalbėjusių narių kalbėjo teisingai. Mes pritarėm tam rūpešiui, pritarėm tam, koks svarbus savy, savykumas, pritarėm tam, kad reikia pasimokyti. Uh, iš e, praeities įvykių, e, nes kalba eina apie piliečio saugumą. Tačiau e, norėčiau užduoti porą klausimų. Kada tai bus? Koks tvarkaraštas yra? Kokie terminai yra numatyti įgyvendinti saveikumą? Savy Nes iš tiesų e, turime jokių žių įrodymų, kad to sąveikumo nėra. Ir antra, kokias kliūtis kūrė, kūrė valstybės narės ir kokiu pagrindu. Uh, nes e, iš tiesų pagrindinių teisų argumentai ir nacionalinio e, suverenumo argumentai du skirtingi dalykai yra. Europos teisingumo teismas yra prieėmęs sprendimų bylose ir e, nuolat išaiškina, kad kas karto, kai bandome užtikrinti duomenų uh, tvarkymą peržengėme Europos pagrindinių teisų hartijos e, principus, pažeidžiame juos. E, e, ir buvo, pavyzdžiui, sprendimas dėl Europos Sąjungos Kanados PNR. Ačiū dabar žodis komisijai. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums visiems už pasisakymus, pastabas, klausimus ir šiandien išsakytas mintis. Visos jos parodė, kad mes visi pritarėme tam pačiam principui, kurį ką tik akcentavo ponas Lopes Aguilar. Siekdami, mes siekime užtikrinti savo piliečių saugumą, tai yra mūsų pareiga, bet tai darydami net neturime pakengti pagrindinėms teisėms. Tai buvo akcentuota iš pat pradžių. Ypač neturime pakengti teisėjai į domenų apsaugą. Neužmirškime, kad turime naują domenų apsaugos sistemą, kuri greitai įsigalios. Jos principai yra gairės mūsų darbui susijusiam su šiandien aptariamu klausimu, tai yra sistemų saveikumu. Pone Matsula, noriu padėkoti už Jūsų paramą, Jūs esate teisi, mūsų sistemos turėtų būti geriau tarpusavyje susijėtos. Tačiau taip pat dar svarbiau yra, kad jomis reikia geriau naudotis, kaip akcentavo ponė Sipil. Kalbant apie saveikumą, jūs Žinote, kad mes teikiame pirmenybę vadinamajam švaraus stalo principui, kad jūs ir taryba turėtumėte galimybę užbaigti diskusijas apie atskiras mūsų siūlomas priemonės. Tai yra ETS, ETS, Eurodac, SIS, atvykimo ir išvykimo sistema jeigu pateiktume dar vieną pasiūlymą prieš patvirtinant mano minėtus teisės aktus, tai visas procesas taptų daug sudėtingesnis. Kai bus baigtos diskusijos dėl šių minėtų priemonių, jos taps tvirtų pagrindų, kuriuo remdamėsi mes kursime saveikumą. Mes atliksime išsamų poveikio vertinimą tai yra saveikumo pasiūlymų poveikio vertinimą, ypač gilindamėsi į duomenų apsaugos aspektus. Kai dėl aukšto lygio ekspertų grupės padarytos pažangos, e, apie tai plačiau pakalbės jau Lysa direktorius po kelių minučių. Ponas, ponė Sipel ir ponas Albrechtai dėl ES ir Kanados susitarimo dėl keliaivių duomenų įrašo. Na, reikėtų aiškiai pasakyti, kad e, Teisingumo teismo nuomonė dėl ES ir Kanados susitarimo yra esminis dalykas, nustatant bet kurio būsimo PNR susitarimo tarp ES ir trečiųjų šalių parametrus. Tai yra labai svarbios gairės ateičiai teismo pateiktas atsakymas į jūsų klausimą yra tas, kad siūlomas susitarimas negali būti sudarytas toks, koks yra, nes kai kurios jo nuostatos netitinka pagrindinių teisių, mūsų pagrindinių teisių, ypač teisės į duomenų ir privataus gyvenimo apsaugą teismas pripažino, kad e, keliaivių duomenų įrašo e, perdavimas iš ES į Kanadą yra pateisinamas, kai siekiama užtikrinti visuomenės saugumą, kovoti su terorizmu ir didelėmis grėsmėmis. Tačiau taip pat e, yra pasakyta, kad Mm, kelios siūlomos susitarimo nuostatos, nes neapsiriboja vien tuo, kas yra absoliučiai būtina. Taip pat nėra nustatomos pakankamai tikslios taisyklės. Turint galvoje tai, kad PNR duomenų naudojimas yra svarbi priemonė kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais, bus imtasi, mes imsimės visų reikiamų priemonių, kad e, užtikrintume tolesnį PNR duomenų perdavimą visiškai laikantis žmogaus teisų principų ir atsižvelgiant į teismo nuomonę. Mes dabar baigiame teismo nuomonės analizę ir artimiausių metų kreipsime į tarybą dėl įgaliojimų pradėti dėrybas su Kanada dėl patobulinto susitarimo, kuris visiškai atitiktų reikalavimus išdėstytus teismo nuomonėje. Toliau poveikis saveikumui. E, teismo nuomonė nėra tiesiogiai taikoma ES informacinių sistemų saveikumui. Tačiau, kaip jau sakiau prieš tai, mes įsigilinsime į nuomonę, į jos platesnius padarinius kitiems pasiūlymams, įskaitant ir didelio masto domenų rinkimą bei saveikumą. Mūsų pasirinkti saveikumo variantai visiškai atitiks reikalavimus, domenų apsaugos reikalavimus. Ir mes pasirūpinsime, kad visi tiekiami pasiūlymai atitiktų reikalavimus, kuriuos išdėstė Teisingumo teismas savo sprendimuose ir neseniai paskelbtoje nuomonėje dėl PNR. Mm, pone Albrechtai, visiškai sutinku su jumis, kad neturime sujungti sistemą savo sistemų. Tiesiog turime užtikrinti jų saveikumą. Toks variantas yra primtiniausias. Pone Infeld, aš žinau, kad jūs esate pateikusi prašymų susipažinęs su informacija. Mano tarnybos e, veikiamdamosi 2001 metų reglamentų numeris 49. tam tikros korespondencijos dalis, susirašinėjimo dalis buvo e, ištrintos remiantis teisės aktu arba e, prieiga nebuvo suteikta kad būtų apsaugoti komisijos vidaus sprendimai. Ir aš džiaugiuosi, kad e, šį klausimą mums padės išsiaiškinti ombudsmenas. Toliau dėl kitų jūsų pastabų mūsų būsimose sistemose bus galima atlikti paieškas, jos bus sąveikios ir ten bus galima rasti duomen, biometrinių duomenų ir asmens tapatybės duomenų, tačiau tai nebus daroma duomenų apsaugos sąskaita. Priešingai bus numatyti visi reikiami asmens duomenų apsaugos saugikliai. Ir, kaip suprantate, bus labai svarbu kontroliuoti prieigą prie šių duomenų. Tai bus daroma visapusiškai atsižvelgiant į duomenų apsaugos taisyklės ir atsižvelgiant į kiekvienos informacinės sistemos poveikį asmenims. Prieigos kontrolė gali būti ir bus užtikrinta atitinkamai sukūrus atitinkamą sistemų programinę įrangą. Mes glaudžiai bendradarbiausime su duomenų apsaugos tarnybomis, rengdami savo būsimas iniciatyvas ir sienų valdymo technologijos ir sistemos saugumas gali padėti mm, institucijoms apsaugoti pagrindinės teisės. Duomenų saugumas, saugikliai, taip pat teisų gynimo priemonės susijusios bus įtrauktos į visas e, būsimas informacinės sistemas. Ir teikdami pasiūlymą į dėl svaikumo į visą tai atsižvelgsime. Komisija vadovaujasi principu, kad reikia užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, kuris visiškai atitiktų atnaujintas duomenų apsaugos taisyklės, užtikrintų saveikumą ir turi būti numatyta griežtai ribota prieiga prie informacinių sistemų. Pone Veržyje, pateikėte labai svarbių pastabų, kurios yra susijusios e, su kova su radikalėjimu tai, kaip jau sakiau, yra labai svarbu ir aš labai tikiuosi, kad turėsime artimiausių metų galimybę apie tai padiskutuoti, padiskutuoti ir su ponia Gomes dėl ETIAS sistemos. ETIAS sistemoje mes neprašysime daugiau e, informacijos nei vizų sistemoje. Iš tikrųjų bus renkama daug mažiau duomenų. Pavyzdžiui, nebus renkami mm, biometriniai duomenys. Toliau dėl sistemos patvirtinimo ir gyvendinimo, na, dėja neturime pakankamai laiko. E, įvykiai užbėga mums už akių ir kai kurie e, tie įvykiai yra tikrai dramatiški, jie vyksta greičiau, nei mes sugebame reaguoti. Bet aš sutinku, kad mes negalime dirbti taip, kaip esame įpratę. E, reikia užtikrinti sistemų tinkamą įgyvendinimą ir tinkamą jų naudojimą. Tai yra esminis dalykas, kaip aš ir sakiau savo įžanginėme pasisakymė. Pone Ferrara dėl saveikumo. Kaip jau sakiau, mes užtikrinsime, kad sistemose būtų galima atlikti paieškas. Ir mes norime sukurti vieną paieškos portalą, kuriame būtų galima gauti informacijos iš įvairių sistemų. Tai bus ir biometrinė, ir skaitmeninė raidinė informacija. Bet mes nekuriame super duomenų bazės. Pone Kudricka. Visų ES piliečių sienų kirtimų registravimas turėtų labai didelį poveikį domenų apsaugai ir mūsų saugų, vidaus saugumo ataskaitoje yra pasakyta, kad tokių priemonių proporcingumas nėra pakankamai įrodytas. Pone Kinyčiai, valstybės narės keičiasi žvalgybinė informacija nors daugiausia tai yra daroma ne, Euro, ne pagal ES sistemą. Kai kurios valstybės narės bendradarbiauja, keičiasi informacija, bet mes norėtume į šį procesą įtraukti visas valstybės narės. Europos Sąjunga, Sąjungos kompetencija šioje e, srityje yra labai aiškiai apibriešta sutarčių. Nacionalinis saugumas yra valstybių narių išimtinė kompetencija ir atsakomybė. Taip, ateityje čia reikės daugiau pažangos. Ir yra ES teisės aktų, kuriais gali naudoti saugumo ir žvalgybos tarnybos. Saugumo tarnybos gali teikti perspėjimus Šengeno informacinėje sistemoje, perspėjimus apie terorizmų įtariamus asmenis, kai kurios saugos tarnybos jau bendradarbiauja su Europolu. Na, jos bendradarbiavo ir anksčiau, tačiau dabar po pastarųjų dviejų metų e, tragiškų įvykių padėtis pasikeitė ir iš tikrųjų dabar Europole atmosfera yra visai kitokia. Tačiau tą bendradarbiavimą reikia dar smarkiai tobulinti. Ir aš čia tikrai pritariu jums, kad galiausiai atėjo laikas būti ambicingiams ir drąsiems. Turime įveikti praeities saugumo tabų ir dirbti iš vien kad sukurtume Europos žvalgybos sistemą. Žinau, kad kai kurios valstybės narės e, šią idėją vertins neigiamai. Tas panašus pasiūlymas buvo pateiktas prieš porą metų, tada sulaukime pirmųjų reakcijų, bet manau, kad dabar valstybės narės e, daug geriau viską supranta ir yra labiau pasirengusios diskutuoti. Ir aš manau, kad jeigu būtų keičiamasi informacija, kai kuriuos iš tragiškų įvykių būtų buvę galima nuspėti ir užkirsti jiems kelią. Tačiau noriu dar kartą pasakyti, kad e, tam tikra, tikri valstybių sluoksniai vis dėlto priešinasi šiai idėjai, vis dėlto tikiuosi, kad mums pavyks įveikti tą pasipriešinimą. Toliau ponia Kengi. Jūs paminėjote dar vieną labai svarbų politinį klausimą. Yra pagarba žmogaus teisėms ir nediskriminavimas. vis, mes visi, ypač prie išorės sienų, esančios valstybės turi parodyti pagarbą kiekvieno asmens teisėms. Ir aš niekada nenustosiu kartoti to, ką pasakiau. Mes negalime ir neturime tapatinti migrantų su teroristais. Tai jau nekartą sakiau. Mes turime neutralizuoti šį labai pavojingą diskursą, e, kuris gali suskaidyti mūsų visuomenę. Tie na, trečiųjų šalių piliečiai, daugelis jų atvyko, gyvena su mumis ir jie nepritarė uh, E, idėjoms e, tų, kurie surengė teroristinius išpolius. Taigi, ponė Lopes, e, pradėjau nuo jūsų ir baigsiu jūsų pasisakymų. Mūsų saveikumo užtikrinimo kalendorius yra štai, koks norime pateikti pasiūlymą iki šių metų pabaigos ir sieksime, kad tas pasiūlymas būtų patvirtintas ir gyvendintas iki 2020 metų. Na, žinoma, teismo sprendimas dėl duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos, kaip jau sakiau, šiandien nekarta bus e, gairės mūsų darbui. Ačiū Jums visiems už pasisakymus. Uh, Ačiū, norėčiau padėkoti visiems. Pradėsiu nuo ponios Ipel išsakyto susirūpinimo kad bus įdomas duomenų bazės, o ne optimizuojamas dabartinių bazių naudojimas. Mes abu dalykus darome. Didinimas duomenų bazių tikslas yra užpildyti dabar esančias informacijos spragas. Tuo pat metu praėjusiame posėdėje ES buvo nemažai darbo nuveikta. 2016 metais šiandieno informacinė sistema buvo naudota daugiau ne 4 milijardų kartų, lyginant su dviejais metais, kai naudojimas buvo du kart mažesnis, per pus mažesnis. Tuo pat metu šalia tų reikšmingų pastangų, gerinant e, duomenų kokybę, tiesioginė Tiesioginis indėlis buvo ir stiprinti duomenų privatumą, duomenų apsaugą. Kad nebūtų pažeidžiamos asmenų teisės. Taip pat buvo klausimas dėl saveikumo ir ar jo tikslas yra įgyvendinti susijimą. Susijimas reiškia, kad keičiamas įdomenys tarp domenų bazių. O saveikumas reiškia, kad vienu metu galima tikrinti duomenys keliose duomenų bazėse. Ir jeigu iškils poveikis, tai tą poreikį mes e, išsiaiškinime kiekvienu atveju. Mūsų tikslas yra opt, optimizuoti naudojimąsi duomenų bazėmis, užtikrinant sistemų saveikumą buvo keli klausimai, kaip saveikumas praktikoje veiks. Paprastai tariant, saveikumas leis susijęti domenų bases ir palengvins galimybę ieškoti domenų tose domenų bazėse. Laikantis, žinoma, leidimų prieiti prie tų domenų. Toliau Komisijos narys labai aiškiai kalbėjo, kad mes kartu dirbame rengdami pasiūlymą dėl saveikumo reglamentavimo. Šiais metais mes tai parengsime ir, tai, ir bus parengtas ir numatytas laikotarpis, per kurį tai reikės įgyvendyti iki 2020 metų. Ir kalbant apie tie sistemą, jau yra nemažai elementų saveikumo. Tai bus ilgas procesas, ilga kelionė, užtruks nemažai laiko, tačiau verta pradėti šią kelionę, pradėti šį darbą, nes rezultatai bus naudingi vidaus saugumui užtikrinti ir geresniam sienų valdymui užtikrinti. Dėl ponios Lausen klausimų. Kaip, sustiprin... Kaip saveikumas sustiprins duomenų apsaugą? Nesileisiu techninius elementus dviem būdais. Pirmiausia, geriau tapatybės valdymas bus tikrintas, nes dabar turime sistemas, kurie pagal sailo sistemą yra mm, e, vertinamos ir iškyla problemų. Pavyzdžiui, pernai Berlinė terorizmo išpolis buvo ir buvo nustatyta, kad užpolikas turėjo 14 skirtingų tapatybių skirtingose domenų bazėse. Užtikrinus savikumo to nebus įmanoma. Toliau bus gerinamas, gerinama duomenų kokybė. Kuo geresnė duomenų kokybė, tuo mažiau tikimybės, kad, kad bus pažeistos individuo teisės naudojantis tos, tais duomenimis. Rizikos analizė. Saveikumas ir analizė, rizikos analizė yra labai platus klausimas. Tai svarbu priklauso nuo konkretaus konteksto. Aš galiu Jūs patikinti, kad visos iniciatyvos susijusios su saveikumu pavyzdžiui, atėjus sistemos, atvykimo išvykimo sistemos susijusios su saveikumu, biometrinių duomenų dalymasis. Rizikos analizė yra atlikta remiantis tai, tomis saugumo priemonėmis, kurios yra įtrauktos į mūsų e, įgyvendinimo planus. Agentūra taip pat glaudžiai betarbiauja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų. Kas savaitę mes konsultuojamės, tariamės dėl saveikumo. Pavyzdžiui, centrinė duomenų saugykla yra labai svarbus klausimas. Taip pat EULIZA e agentūra yra atsakinga už sisteminius patikrinimus, e, kuriuos atlieka Europos duomenų apsaugos pareigūnas. Taigi mes atsižvelgiame į rekomendacijas. E, tos rekomendacijos yra gyvendinimo ataskaitoje pateiktos. Taip pat domino apsaugos pareigūną mes įtraukėme į darbą dėl etijos sistemos, dėl privatumo principo e, įtvirtinimo, kuriant tas sistemas. Taigi domenų apsauga e, yra labai rimtas klausimas. Pone Kiničiai paklausė apie svarbą garantuoti duomenų apsaugą ir privatumą. Dar kartą pakartosiu, saveikumas nekeis dabartinių taisyklių, kaip yra užtikrinama prieiga prie duomenų. Čia privatumas ir duomenų apsauga bus užtikrinta. Tačiau tuo pat metu, kaip sakiau, saveikumas užtikrina geresnį priemonių rinkinį, kuris leidžia sustiprinti duomenų apsaugą ir privatumo apsaugą. Paskutinis, nemažiau svarbus klausimas apie išteklius, kuriuos turi EULISA. Saveikumas yra didžiulė plati užduotis ir mūsų agentūrai ir reikės pastiprinimo, siekiant užtikrinti, kad saveikumas būtų užtikrintas kartu su kitomis papildomis užduotėmis, kurios yra dabar jau numatytos mūsų peržiūrėtose įgaliojimuose. Ir į tai bus atsižvelgta e, įgyvendinant saveikumą, kad mes galėtum laiku viską gyvendinti iki 2020 metų, kad būtų galima užtikrinti saveikumą tarp ES valstybių narių. Ačiū, ponė Garkom. Tikrai buvo maratonas. Noriu padėkoti kolegoms, kurie liko iki galo, iki pabaigos. Žinote, komisijos nari, kad vienas iš jūsų kolegų, ponas Timirmanas, neatsako į klausimus tų kolegų, kurie išeina iš salės. Laikosi tokios taisyklės, o jūs atsakėte net į tų kolegų klausimus, kurie jau išėję šiuo metu. Galbūt ponas Timirmanas daugiau klausimų gauna negu aš Vis dėlto tai yra rodiklis, kaip mes esame susidomėję šiuo klausimu. Ir dėkuoju visiems kolegom už uh, kantrybę, dėkuoju Jums komisijos nariai už tai, kad patikite mums informaciją šiuo klausimu. Antras saveikumo dokumentų rinkinys bus pateiktas iki gruodžio ir mes jį išnagrinėsime iki mūsų ganėcijo pabaigos. Tai yra tikrai maratonas, maratoninės diskusijos šią popietę pirmadienį. Buvo labai naudinga ši diskusija. Dėkoju komisijai, dėkoju taip pat Euliza direktoriui. Taip, pirmadienio popietė buvo gana varginanti, bet tai buvo labai naudinga. Dėkoju kolegoms, kurie išliko iki pat pabaigos. Aš dėkoju Jums už tai, vertinu tai. Jūs šiandien keliavote ir esate pavargę, taigi dėkuoju dar kartą, dėkuoju už diskusijas. Taip pat dėkuoju visą direktorių. Ačiū.